Members, good morning. Can we... Labas rytas. Siūlau pradėti maratoninį balsavimo sesiją. Visų pirma, perskaitysiu pirmininko pranešimus ir pranešiu apie vakardienos įvykusio koordinatorio posėdžio rezultatus. Kalbant apie STO projektą, buvo e, iškeltos dvi prioritetinės sritis. Visų pirma, saugaus vairavimo centrai ir įgūdžių gerinimas, taip pat e, vienas e, viešojo transporto biletas e, trans, turistinėse vietovėse. Sekretariatas taip pat paprašė paprašėme sekretoriato parengti apnaujintą informaciją apie su transporto sektoriumi susijusią veiklą valstybėse narėse. Pranešėjai ir pranešimų rengėjai. Bendradarbiavimo memorandumas tarp ES ir tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos pranešimą šią temą e, renks e, vicepirmininkas arba pirmininkas. JAV EB susitarimas dėl Galileo ir GPS sistemų sklaidos ir naudojimo. ITRE komitetas yra pagrindinis komitetas ir mes tik teikėme pritarimą rengiant šį pranešimą. Kiti dokumentai, kuriuos gavome, baltoji knyga, kelio gairių žemėlapis link integruotos transporto erdvės. EPP e nominuos pranešėje komisija pradės renkti, komisijos darbinis dokumentas e, bio įvairovės integravimas ir e, gamtos apsaugos įtraukimas į uostų plėtrą. SAFA, ES SAFA programa, EKR frakcija paskris pranešėją renkti šiam pranešimui. Toliau nuomonės komisijos pranešimas Europos parlamentui tarybai apie e, Europos ekon ir apie energijos našumo planas 2011. Jis jau aptartas e, komunikate ir baltoje knygoje. Toliau dizel, dizelinas ir e, mažai anglės naudojanti ekonomika. Toliau viduržėme jūros regiono bendradarbiavimas. E, komisijos pranešimas apie ES valstybinės pagalbos teikimų taisyklių peržiūrą. Buvo nuspręsta parengti pranešimą tą temą ir rotacijos, pritaikius rotacijos principą, guja frakcijos atstovai rengs pranešimą. Paskui įvyko uždaras susitikimas dėl ir buvo svarstomas civilinės aviacijos juodųjų e, juodasis sąrašas. Aš informavau koordinatorius, kad mes e, turime e, kas savaitinę kas savaitinį e, biuletenį apie struktūrinį dialogą, kalbant apie prioritetus, kurie buvo pateikti politinėms frakcijoms. Aš pateikiau pasiūlymą dėl šešių e, prioritetų 2012-iesiems. Uh, Koordinatoriai pritarė tam šiek tiek pakeitė penktą ir šeštą prioritetą. Taip pat buvo nuspręsta, kad mums reikia įtraukti papildomą prioritetą turizmo klausimų ir mes dirbsime šioje srityje. Yra ir septintasis prioritetas. Mes susitarėme dėl šešių, bet galbūt pavyks susitarti ir dėl septintojo. Toliau, bet kokie kiti klausimai klausimas žodžiu dėl gyvulių transportavimo. Aš informavau koordinatorius kad klausimas žodžiu dėl gyvulių transportavimo, kurį pateikė socialdemokratų frakcija, priskirtinas Žemės ūkio komiteto kompetencijai. Tačiau politinės frakcijos gali susivienyti, sujungti paėgas ir draugė teikti klausimą žodžiu, tai yra klausimas joms, tai yra jų reikalas ir, ir jeigu jos nuspręs, jos gali taip daryti. Taip pat Maastricht E, susitikimas Maastrichte su Eurokontrolės atstovais. Buvo įteiktas kvietimas, tačiau ponas Groš e, mus informavo, kad toks apsilankimas planuojamas, kuomet įvyks komiteto e, apsilankimas Niderlanduose, Belgijoje, Birželio mėnesį. Toliau komisijos narys Kalas. Ko, koordinatoriai nusprendė, kad mūsų komiteto laiškai komisarams Kalasui ir Hanui dėl e, geležinkelių klausimų Lenkijoje. Taip pat e, laiškas, dėl laiško komisijos nariui Kalasui dėl papildomų rinkliavų, e, kuriuos, kurias taiko kai kurie vežėjai keleiviams. Apie tai taip pat bus rengiamas laiškas. Toliau peržiūrėtas geležinkelių paketas. Žaliųjų frakcija siūlo uh, kad pakeitimus šiai peržiūrėtai direktyvai dar būtų galima teikti. Iš naujo, koordinatoriai tai aptarė ir mes laikėmės, mes nusprendėme, kad reikia laikytis gegužės 30 iki tos datos pateikti pakeitimus. Noriu patikinti koordinatorius, kad vertimai visas kalbas bus jau parengti per gegužės E, Strasbūro plenarinė sesija, taigi bus laiko e, visiems pateikti pakeitimus iki gegužės 30 dienos. Toliau pasitarę su pranešėju išsiaiškinome, kad pranešėjas nori, kad laikytumėmės numatytų terminų, kitaip, e, kitaip nespėsime visko pristatyti plenarniai sesijai. Toliau, dėl kitų pirmininko pranešimų uh, Suteikiu žodį ponui Krameriai. In, uh... uh dėl jūsų protokolo, dėl praėjusios Strasbūro sesijos mes aptarėme ją šiandieną. Maikai, aš suprantu, kad vis, į visas kalbas vertimas bus parengtas gegužės 10 dieną. Okay, anybody, any other points? Kolegos, ar yra dar kokiu nors pageidavimu, ko nors dar pristatyti? Ar visiems viskas aišku? Gerai, dėkoju. Tada galime perėti prie balsavimo. Has everybody got their voting machines? I know Mr. Perker has... Žinau, kad ponas Berkeris problemų truputėlį turėjo, jis yra naujas narys, tai jis gali balsuoti pakeldama, jeigu jisai sako, kad problemų nebeturi, tada viskas tvarkoja, pabandykime dabar, ar veikia visa balsavimo sistema. Kad būtų aišku, kad niekas vienas už kitą nebalsuoja, taigi bandamasis balsavimas pradedamas. As everybody votes. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Ir spėkite, kas netitinka. Yra dviem žmonėm per daug. Ponas Perkeris, kaip suprantu, balsuos pats. Ar yra kokiu nors pakaitinių narių? Paprašysime pakaitinių narių nebalsuoti. Eurovignet. Eurovignietė. Ar pasiruošę? Taigi, 41 pakeitimas. Pone Lichtenberger pateikė jį. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 43 atsijimtas. Dešimtasis pakeitėjas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 44 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45 ir 46 pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime 46. Bal, pradame balsavimą. Pone Perkeri, jūs balsuojate už. Balsavimą baigiame. 21 už 16 prieš. Priimta. 48, 49, 50. Pranešimas kas už, pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 11. Pranešės patikė jį, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 51 atkrenta, 52 atsiimtas, 53, 54, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 55 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 56. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 58, 59 ir 60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 61 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 12. Kas už? Atsiprašau, atkrenta šis pakeitimas. Atsiprašau. Tada balsuosime dėl 65 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 65. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 14 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 67 atkrenta, 68 irgi atkrenta, 15 pakeitimas, pateitis pranešė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta, 16 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 69 kas už, 60, e, kas prieš, susilaikė, atmesta, 17 kas už, kas prieš, susilaikė, atvesta. 71 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ir visiems aišku, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, atmestas Patikrinkime. 72 balsavimas pradedamas. Ponas Perkeris už. Balsavimą baigiam. 15 už 22 prieš, taigi atmestas pakeitimas. 73 ir 74 pakeitimai dviem dalimis. Pirmoji dalis iki is to be used, antroji dalis iki to reduce the negative impacts of transport. Pirmoji dalis Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime dėl antrosios dalies. Atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 18 už 19 prieš, taigi atmesta. 75 pakeitimas. Ponios Lichtenberger. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 76 ir 77 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta, priimta. Kompromisas A. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 79 pakeitimas ponios Lichtenberger. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 82 pakeitimas atsiimtas. Taigi 18 pakeitimas pranešėjo pateiktas dėl naujos G punkto. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 83 pakeitimas. Ne. Atkrenta. 80 atkrenta. 81, 84, taip pat atkrenta. Tai 85. 85 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. bus atmesta, kai aš pasakysiu, kad yra atmesta. 86. 86 ponios Tikau pakeitimas atkrenta. 19 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Primta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta pranešėjo 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 88 ir 89 pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. Pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 96 ir 95 pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime. 26 pakeitimas balsavimo pradedame. As everybody voted. Ar visi balsavo? Balsavimą baigėme. 18 už, 19 už, tai priimta. 97 pakeitimas Laichfrido, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 99, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Patikrinkime. 99. Ponios Lichtenberger pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 18 prieš 17 balsų. Šimtasis pakeitimas, ponios Lichtenberger, kas už? Ne, ne, čia dėl kito punkto. Tai ponios Lichtenberger, šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš? susilaikė. Patikrinkime. Ponios Lichtenberger, šimtasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Mr. Perker. Pane Perkeri, jūs kaip balsuojate? Balsavimą baigiame. Pakeitimas atmestas. Šimtas pirmas pakeitimas, ponas Lichtenberger. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 28 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 102 atkrenta, 103 pakeitimas, ponios Lichtenberger, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29 ir 30 pakeitimas vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas B. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 32 kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pranešimo pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas ponios Vėlas Sender pakeitimas, 37 ir 38 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 39. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas pateiktas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O dabar dėl rekomendacijų projekto su pakeitimais pradedame balsavimą. Ponas Perkeris yra už. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. 27 už, 1 prieš, 11 susilaikiusių. Patvirtinta priimta sveikinam pranešėją, pana Alkadravį. Okay, change of shift on the top table. Sikeičia pamaina eh, prie šio stalo ir dabar perėjame, pereiname prie pono Kumutsakos pranešimo dėl tolesnio, dėl tolesnės jūrų politikos, e, integruotos jūrų politikos vystimo. Compromise Balsuosime dėl pirmo straipsnio A kompromiso. Taigi pirmiausia balsuosime dėl kompromiso, o po to dėl pakeitimo. Taigi, taigi pirmiausia dėl <clears throat> žodinio pakeitimo. Taigi augimas, aug, ekonominis augimas keičiamas atsparumu, kas balsuoja už pakeitimą. Deja, aš esu prieš šį pakeitimą, pranešėjas yra prieš šį žodinį pakeitimą. Ar tai yra BP oficialus prieštaravimas? Jeigu oficialus prieštaravimas, tada mes negalime balsuoti. Taigi balsuojame dėl žodinio pakeitimo prieš atmestas. Taigi perkime prie A kompromiso už prieš susilaikiu priimta. Dėl kompromiso B, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dėl, dėl kompromiso C visą kitą tai atkrinta. Už antras straipsnikas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas D už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisas už, prieš, sulaikė priimta. Kompromisas F už, prieš, susilaikė priimta. Sveikata. G kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas H už. Čia mes turime žodinį pakeitimą, tačiau jis atkrenta. Taigi, pirmiausia, balsuojame už žodinį pakeitimą. Kas už, prieš, atmesta. Už pradinį kompromiso H tekstą už, prieš, susilaikę, priimta. Kompromisas I, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau NV3 antro straipsnio A punktas už prieš susilaikė atmestą. Toliau 53 pakeitimas. Papildomai. Kas už? Kaip priedas, jei priimtas kompromisas C, o jisai buvo priimtas, tai dabar balsuojame už šį pakeitimą kaip priedą. Kas už? Prieš? susilaikę. Taigi reikėtų peržiūrėti 53 pakeitimas. Taigi visi balsavo, balsavimas baigtas, atmesta. Toliau 56, Taylor už prieš susilaikė, atmesta. 57 už, prieš, susilaikė. Reikėtų peržiūrėti, taigi 57 pakeitimas. Balsuokite. Taigi balsavimas baigtas. Atmesta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59, ne, nebalsuosime. Taigi dabar 63 už, prieš, sulaikė, atmesta. NV6 toliau teka. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 pakeitimas, nebalsuosime, atsimta. Taigi, reti 15. Antras straipsnis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 71, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 72 prieš sulaikę atmestą. Devintas pranešėjo pakeitimas. Kalbame apie trečią straipsnį. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas. Regionų komitetas už, prieš, susilaikė, atmesta. Regionų komitetas 20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV 17, už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. Aštuoniasdešimt septyni už, prieš, susilaikėm, atmesta. Pakeitimas 88 už, prieš, susilaikė, atmesta. 89 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 pakeitimas, ponios Vils. Trečias straipsnis, antras, antra dalis A punktas už, prieš. Susilaikę. Reikėtų patikrinti. Taigi pakeitimas 92, balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. E, Žuvininkystė 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvidešimt antras pakeitimas žuvininkysės komiteto. Devyniasdešimtas pakeitimas. Taigi 90 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, reikėtų patikrinti. Taigi 90 pakeitimas, balsuokite, prašom. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Atmestam. 99 pakeitimas, ponas Vils. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta? 101 pakeitimas Taylor. Už? Prieš? Susilaikė? Atmesta? 103 Vils. Už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Žuvinkysės komitetas 29 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešioltas pakeitimas pranešėjo už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar perkime prie C kompromiso. Kalbame apie ketvirtą straipsnį. Kas už, prieš, susilaikę, primta. Trisdešimt šeštas pakeitinimas žunikistės komiteto už, prieš, susilaikę, atmesta. Atmesta. 106 pakeitimas Milana už prieš susilaikę atmestą. Regionų komiteto 24 pakeitimas, kas prie, už prieš susilaikė atmestą. 25 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. 109 pakeitimas, kas už, prieš, slaikė, atmesta. Šimtas dvylika, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas tryliktas pakeitimas, vils, už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. 308 žuvininkystės komiteto už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 24 pakeitimas ir žuvininkystės 41, 42, 44. Balsuojame bendrai už, prieš, susilaikę, priimta. 116 Taylor už prieš susilaikę priimta. Pakeitimą 117. Kas už, <clears throat> prieš, susilaikę, priimta. Biudžeto komitetas 6, už, prieš, Sulaikė, priimta. Biudžeto komiteto 8. Už prieš susilaikė, priimta. Dvidešimt šeštas, regi, 46, prašau, balsuojame atskirai trečia dalis, bet teritorinio vertinimo programos 26, 46 pakeitimo už, prieš, sulaikę, priimta. Antra dalis su šiais žodžiais už, prieš, sulaikę, atmesta. J kompromisas už, prieš, sulaikę, atmesta Priimta. Dvidešimt septintas pakeitimas, kuris identiškas su žuvininkysės 49-50 už prieš susilaikę priimta. Dvidešimt aštuntas pakeitimas Taip pat žuvininkysės 53 už prieš susilaikė priimta. 29 žuvininkysės 54 už prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas ir žuvininkystės pirmas už prieš susilaikė priimta. E, pirmas už prieš slaikę atmestą. Kompromisas K, kas už prieš susilaikę priimta. Trisdešimt ketvirtas už prieš susilaikę reikėtų patikrinti. Taigi 34, ponios Vils, balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35 pakeitimas, ponės Vilskas, už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 36 pakeitimas. Taip, pridamas paskutinis sakinys už, prieš, susilaikę, atmesta. Regi vienas už, prieš, slaikę, priimta. Regi du už, prieš, susilaikę, priimta. 37 pakeitimas pridėtas paskutinis sakinys už prieš susilaikė priimta. Regi 3 už prieš susilaikė. Reikėtų patikrinti, taigi balsuokime dėl regi 3. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Kompromisas L Pirmiausia, dėl žodinių pakeitimų. Ekonomis augimas už prieš atmestą. atmestą. Kompromisas L už prieš susilaikę priimta. 40 pakeitimas panės Foster už prieš susilaikę atmestą. 42 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Regi 5 už, prieš susilaikę atmesta. Regi 6 ši... ir žuvinkisės 5 už, prieš susilaikę priimta. Žuvinkistės šeš... šeštas pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta konstatuojamoji dalis, aštuntoji, Pranešėjo pakeitimas už, prieš, sulaikę, priimta. Kešim trečias pakeitimas, ponios pils, už, prieš, sulaikę, atmesta. Regi, septyni, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Regi 8 už prieš susilaikę atmesta. N kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Žuvininkystės devintas pakeitimas. Atsiprašau, pirmiausia, 44 už prieš susilaikę priimta. Dabar žuvininkistės devintas už prieš susilaikę priimta. Biudžeto pirmas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. Už antrą dalį, už prieš susilaikę atmestą. Šeštas pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Žuvininkystės pakeitimą nebalsuosime. Regi 10 už, prieš, susilaikė, atmesta. Taigi galutinis balsavimas. Kas balsuoja už pakeistą pasiūlymą? Balsavimas baigtas. 36 plus 2 susilaikė, prieš nebuvo balsų. Dabar dėl teisėkuros pasiūlymo balsavimas pradamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 35 plus du susilaikymai, nulis prieš. Sveikinu pranešėją. Dėkoju visiems tiems, kurie, kurie nori dabar išeiti, galite išeiti, o mes tęsime posėdį. some coffee, please. Now, Mr. Kumutsakos. Ponas, ponia Kumutsakos, aš turiu pasižymėjęs, kad jūs po balsavimo norite paprašyti dėrybinių įgaliojimų pradėti diskusijoms su. su taryba ir komisija, taip pat ir šešėliniai pranešėjai to prašo. Ar kas nors prieštarauja, kad pranešėjai suteiktume tokį įgaliojimą, kad jis galėtų toliau dėrėtis remdamasis priimtą poziciją? Ne. Okay. Puiku. Pone Komutsakos, įgaliojimai jums suteikti, bet kaip visada primenu pranešėjams, įgaliojimus suteikia komitetas. Ir tuo pagrindu toks leidimas jums ir suteiktas, ponė Komutsakos. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms už parodytą paramą. Ir aš tikiuosi, kad ga, pasieksime gerų rezultatų darybose su taryba ir dėkuoju visiems. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas - darbo laiko direktyva socialinių teisės aktų įgyvendinimas kelių transporto srityje, keitimasis nuomonėmis. Pranešėjas to klausimo esu aš pats. Ir norėčiau pradėti visų pirma pristatydamas šio pranešimo kontekstą, o paskui paprašysiu pono Silva iš komisijos uh, pratesti ir po to paskui sutik žodį ponui Paskarelį ir bus galimybė nariams pasitarti. Komisija neseniai paskelbė dokumentą dėl darbo laiko direktyvos bendros peržiūros 2388 dokumentas, taip pat e, ataskaita apie e, 861 reglamento įgyvendinimą dėl vairavimo ir poilsio laiko, taip pat dėl E, kelių e, transporto 2008 direktyvos. 2008-aisiais žimtumo komitetas buvo pagrindinis komitetas rengiant šį, šią, šią direktyvą, tačiau jie nusprendė nerengti pranešimo. Mūsų komitetas kai kuriais aspektais dalyvavo ir mūsų koordinatoriai nusprendžia pasikviesti komisijos atstovus keitimui į nuomonėms šiuo klausimu. Uh, Komisija buvo pakvies, paprašėme komisijos pristatyti įvairius variantus ir alternatyvas, kaip suderinti e, kel, darbo laiko direktyvą kelių sektoriuje. Ir dabar tas klausimas svarstomas peržiūrint darbo laiko direktyvą. Kalbant apie vairavimo ir E, poilsio laiko reglamento peržiūra 861 direktyva ir 15.2002 direktyva. Komisija šiame pasikeitime nuomonėmis su jumis buvo paprašyta pateikti informacijos šiais klausimais. Visų pirma, pristatyti pozityvius aspektus bei problemas, su kuriomis susidurėme dabar gyvendinant e, 564 direktyvą. Taip pat informacijos apie tai, kaip valstybės įgyvendina prievolės teikti ataskaitas informa ir informaciją ir kurios valstybės dar turi siekti pažangos šioje srityje. Toliau, pasakyti priežastis, kodėl taip e, e, skiriasi e, informacija ir pažeidimų fiksavimo skaičius valstybėse narėse, taip kaip įgyvendinami reikalavimas dėl skaitmeninių tachografų. Kaip jau sakiau, yra du komisijos atstovai, ponas Silva iš užimtumo direktorato ir ponas Paskorelė iš MUV direktorato. Todėl, nedelsdamas daugiau suteiksiu galimybę jiems pradėti šį pasikeitimą nuomonėmis po mano įžanginių pastabų ir paskui nariai, žinoma, turės galimybę pasisakyti ir užduoti klausimus. Pone Silva, iš išimtomo direktorų sveikinu Jūs mūsų komitete ir žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti už kvietimą man pristatyti, kaip sekasi darbo laiko nuostatų peržiūra. Tai yra sudėtingas klausimas. Kalbant apie darbo laiką transporto sektoriaus darbuotojams, tai šį klausimą reglamentuoja bent trys priemonės. Aš pristatysiu darbo laiko direktyvą, kurioje pristat... yra išdėstos bendrosios taisyklės, o mano kolega Gvido Paskarelį aptars kitus aspektus. 2003-88 darbo laiko direktyva nustato koks gali būti ilgiausias savaitinis darbo laikas, kiek privalu per dieną ilsėtis, kiek galima valandų dirbti per naktį. Tačiau direktyva numato daugybę išlygų ir galimybių netaikyti ją, jos. Direktyvos apreptis yra labai plati, ji taikoma visiems darbuotojams daugelie sektorių Europoje. Ir išskyrus tuos, atveju, išskyrus at, tuos atvejus, kuomet atskirus reikalavimus dėl darbo laiko numato kiti dokumentai. Ir tai taikytina transporto sektoriu. Kalbant apie aviacijos sektorių, taip pat mobilius darbuotojus, taip pat jų, jūreiviams galioja kiti susitarimai tai, pavyzdžiui, susitarimai tarp socialinių partnerių ir tai yra numatyta privalomosios galios tarybos direktyvose. Dauguma darbuotojų. Daugumai darbuotojų taikomas 561 reglamentas 2006 ten yra pri, privalomas e, poilsio laikas vairuotojams ir 2002-2015 direktyva, kur numatomas bendras darbo laikas ir ten yra taip pat kalbama apie savarankiškai dirbančius asmenys. Tačiau yra trys konkrečios e, kelių transporto darbuotojų kategorijos, kuriems netaikomos šios priemonės ir kuriems taikoma bendr, darbo laiko direktyva tai yra darbuotojai priemonėse, transporto priemonėse lengvesnėse, nes 3,5 tonos, taip pat darbuotojai tam transporto priemonėse, kurios gali vežti mažiau nei 10 keleivių ir darbuotojai dirbantis transporto priemonėse, tai yra miesto transporto vairuotojai, kurie nuva, nuvažiuoja, kurių maršrutas yra trumpesnis nei 50 km. Kaip žinote, anks, per ankstesnė, pradėjus ankstesnė direktyvos peržiūra jį buvo nutraukta 2009-aisiais po tarybos ir parlamento konsultacijų ir komisija pareiškė, kad pradės dar kartą naują šios direktyvos peržiūrą. Tikslai tos peržiūros atsižvelgti į naujus darbo įgūdžius ir metodus, taip pat į naujus poreikius, sumažinti teisinį netikrumą bei paaiškinti kai kurias nuostatas atsižvelgiant į teisingumo teismo e, sprendimus, taip pat at, ištaisyti kai kurios trūkumus valstybėse narėse. Pra, peržiūra prasidėjo praėjusiu metu kovo mėnesį, vyko konsultacija su socialiniais partneriais. Po to socialinių partnerių pasiteiravoma uh, apie galimybės peržiūrėti šią direktyvą ir to peržiūrimo aprepti. Ir tuo pagrindu mes pradėjome antrojo etapo konsultacijas praėjusiu metu gruodžio mėnesį, o tuo pat metu paskelbėme e, ataskaitą apie įgyvendinimą, kur konstatavome, kad yra teisinių problemų įgyvendinant ir taikant direktyvą ir tuo pat metu paskelbėme ekonominę ir socialinę studiją, kurią parengė išorės konsultantai ir aptarė tos direktyvos esminį išorės ekonominį poveikį. Norime todėl suteikti socialiniams partneriams visą turimą informaciją, kad jie galėtų veiksmingai ja pasinaudoti savo, atikdami savo atsakymus į anketą. Sulaukime beveik 40 atsakymų praėjusią savaitę. Ir mes vis dar nagrinėjame, peržiūrinėjame tuos e, gautus atsakymus. Rezultatai, išvados, kurias galime padaryti po antrųjų konsultacijų raundo, yra štai kokie. Visų pirma, socialiniai partneriai džiaugiasi tų ataskaitų paskelbimu, jie mano, kad komisijos komunikatas yra naudingas, apsisprendžiant dėl to, kokie turi būti pagrindiniai peržiūros aspektai. Taip pat jie akcentuoja, kad Europos socialiniams partneriams tenka ypatinga atsakomybė ieškant e, sprendimų, ka, kaip išspręsti darbo laiko direktyvos problemas, ašvelgiant tai, kad peržiūra praeitie buvo nutraukta. E, Taip pat svarbiausi socialiniai partneriai, apimantis kelis sektorius, nus išreiškė norą darytis tarpusavyje ir ieškoti bendro sprendimo. Taip pat, žinome, pripažįstame, kad tie atspirties taškai skiriasi, kalbant ir apie e, darybo apriepti ir taip pat apie siūlymus, e, kiek turėtų apimti peržiūrą Ir dabar laukiame, kad socialiniai partneriai apsispręstų ir nustatytų, kokiamis sąlygomis turėtų prasidėti oficialios dėrybos. Tos oficialios dėrybos turėtų prasidėti socialinių partnerių pareiškimu, kad jie nori dalyvauti dėrybose. Taigi dabartiniu etapu komisija iš esmės laukia socialinių partnerių sprendimo, kad prasidėtų oficialios dėrybos kokie svarbiausi aktualūs klausimai mūsų antrame dėrybų konsultacijų raunde. Mes teikėme dvi, du, dvi galimybės. Arba sutelkti dėmesį į klausimus, kur iškyla problemų taikant teisingumo teismo precedentų teisę. Tai yra kaip matuojamas ir apskaičiuojamas darbo laikas Tai, tai da, konsultuojantis su viešuosiamis institucijomis, pavyzdžiui, ligoninėmis ir kaip apskaičiuojamas ir nustatomas privalomas poilsio laikas. Šiais klausimais direktyva yra šiek tiek prieštaringa ir iš tikrųjų reikalavimai patikslinti tai yra pagristi. Tačiau mes teikiame ir kitą alternatyvę galimybę siekti visapusiškos peržiūros ir taip pat peržiūrėti nuostatas, pagal kurias siekėme užtikrinti E, darbo ir šeiminio gyvenimo derinimą, taip pat galimybę netaikyti direktyvos individualių pagrindų, taip pat savarankiškai dirbantis darbuotojai, kaip, kaip spręsti tų darbuotojų padėti, kurie turi keletą darbų ir taip pat siekti didesnio lankstumo, ypač nustatant didesnį lengvatinį laikotarpį. Kaip jau sakiau anksčiau, yra mobilių darbuotojų kategorijų transporto srityje, kuriems taikomi ne, nekamos neskiros e, teisės priemonės, bet ši bendroji direktyva. Tačiau ši direktyva ta, taikytina ne pasitelkus atskiras nuostatas, e, pavyzdžiui, kalbant apie darbą na, nakties laiku ir uh, privaloma poilsio laiko, bet taikomos labai miglotai suformuoluotos nuostatos, kurias valstybės narės gali įvairiai interpretuoti ir mes turime informacijos apie tai, kad kai kurios valstybės ne, neužtikrina reikalingos apsaugos tiems mobiliems darbuotojams, pavyzdžiui, kalbant apie darbą nakties metu ir poilsio laiką. Taigi, iškyla štai koks klausimas. Ar, ar sąlygos taikomos, užtikrinamos tiems darbuotojams turėtų būti suvienodintos, atsižvelgiant į tai, kokios nuostatos galioja kitiems darbuotojams? Socialiniai partneriai taip pat nėra apsisprendę, kokios nuomonės laikytis šiuo klausimu. Profsąjungos, atrodo, pasisako už suvienodinimą, nuostatų suvienodinimą. Du, 15 priemonės pagrindų, tačiau Kol kas socialiniai partneriai bando susitarti dėl pagrindo, kur, kuriuo galėtų pradėti oficialias dėrybas dėl darbo laiko direktyvės. Ačiū. Dėkojam. Pone Paskarelė, ar turite ką pridėti? Netiek pridėti gal. Tik tai galėčiau atsakyti į keturis klausimus, kurie buvo iškelti mobilumo ir transporto generalinio direktoratoj. Šis direktoratas yra atsakingas už truputį kitas taisyklės iš 561 reglamento. Įgyvendinimo direktyva, kur yra skirta šiam reglamentui, kalba apie įvairius transporto reikalavimus, o atskira direktyva yra skirta mobiliems darbuotojams dėl jų darbo laiko. Aš jūsų klausimus atsakysiu pailiui, pateiksiu teigiamus ir neigiamus aspektus. Taigi, Europos transporto socialiniai teisės aktai yra labai svarbus. Čia trys pagrindiniai tikslai - saugumas keliuose, darbo sąlygos tinkamos ir darbo laikas. Vairavimo taisyklės egzistuoja nuo 79 metų įvairūs reikalavimai kelių transporto sektoriui buvo nuolatos peržiūrimi, keitėmi. Po, jie buvo keičiami 89 metais priemus reglamentą ir po to jam buvo priimta įgyvendinamoji direktyva. 2006 metais ES numatė būtinybę įdėkti skaitmeninius takografus, kurie daug efektyviau padeda fiksuoti vairuotojų darbo laiką ir jų patirtį. O dabar konkreti direktyva skirta darbo laikui 2002 metų 15 direktyva taip pat galioja. Ji šiuo metu ir galioja. Tačiau reikia pasakyti, kad šitų trijų politinių tikslų pasiekimas labai priklauso nuo to, kiek yra laikomasi numatytų taisyklių ir kiek vienodai jos yra visur įgyvendinamos visose ES šalyse. Dar tarp kitų teisi, e, teigiamų aspektų, kad yra tos visos taisyklės, turi būti taikomos visoje Europos Sąjungoje. Kitas teigiamas dalykas yra tai, kad tos taisyklės yra daug paprastesnės ir daug lankstesnės ir dėl to lengviau įgyvendinamos. Ir teisėkros institucijos vertino kiek yra laikomasi tų taisyklių, kiek jų laikosi patys vairuotojai ir apskritai visi sektoriaus veikėjai, darbdaviai ir patys darbuotojai. Tai yra, kad darbdaviai, darbinantis transporto darbuotojus, turi darbą jų organizuoti taip, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Ir reikalavimai yra taikomi visose 27 valstybėse narėse. Komisija mano, kad reikėtų suvienodinti šių taisyklių interpretavimą ir įgyvendinamą visoje sąjungoje ir tai stengiasi daryti kartu su komitetu, kurį sudaro ES valstybių narių atstovai. Ir ten taip pat dalyvauja ir socialiniai partneriai, ir įvairios interesuotos pusės, įvairios asociacijos, e, profsąjungų atstovai, taip pat įgyvendinimo institucijų atstovai iš valstybių narių. Ir visi kartu mes stebime ir sekame direktyvos įgyvendinimo veiksmus, nes e, neužtenka tik tai peržiūrėti pačias taisyklės, bet reikia nuolatos teikti gairias, rekomendacijas ir tą mes ir darome. Ir dėl to komisija yra išleidusi šešias gairių dokumentus, kurie nėra teisiškai pareigojantis, bet jie padeda interpretuoti e, taisyklės. Rengiant šitas gairias dalyvavo tiek komisijos atstovai, tiek e, suinteresuotojų pusių atstovai, tokiu būdu yra bandoma padėti geriau suprasti ir gyveninti įvairiausias taisyklės dėl darbo laiko ir kitų aspektų. Taip pat mm, įgyventinimo institucijų atstovai sudaro dar vieną organą, kuris dalyvauja gyventina šias taisyklės TISPO, tai policijos atstovų e, institucija. Jie rengia į, į vieningus mokymus visiems transporto kontrolės pareigūnams. Be to, e, Tokia yra procedūra įgyveninant 561 direktyvą. Taip pat e, gana sėkmingai buvo pritaikyti vairavimo standartai ir darbo laiko standartai per EITR susitarimą O dabar dėl to yra taikomos vienodos taisyklės dėl e, to, kiek valandų galima vairuoti nesustojus. Tos taisyklės yra vienodos nuo Atlanto pakrančių iki Vladivostoko. Taigi belieka tik tai suvienodinti tų taisyklių dalinį interpretavimą. Yra taip pat e, peržiūrima logistinė grandinė, siekiant užtikrinti, kad visas verslo sektorius laikytųsi taisyklių, įgyvendintų, taikytų e, vienodus kokybės standartus. Ir vis tik tai tai įgyvendinant yra atliekama per nelik daug ir per daug skirtingų patikrų keliuose. Ir taip yra dėl to, kad valstybės narės per daug lietai įgyvendino tai, kas buvo reglamentuojama nauja direktyva. Jos per daug ilgai užtruko, nustatydamos tas transporto įmonės, kurios e, tariamai nesilaiko naujųjų taisyklių. Tam joms prireikia tiek daug ir tiek skirtingų įvairiausių patikrų. Be to, ponios Ramner 2009 metų pranešime buvo įvardinta dar viena problema, kad baudos taikomos skirtingose valstybėse narėse už vienodos kategorijos pažeidimus yra labai skirtingos. Čia iš tiesų yra rimta problema ir dėl jos komisija nesugebėjo parengti uh, priemonių, kurios galėtų padėti e, užkirsti kelią tam tikriems kriminaliniams taisyklių pažeidimams. Valstybės narės dažnai skundžiasi, kad trūksta suvienodinimo, kalbant apie e, bausmes ir baudas už pažeidimus ypač už e, pažeidimus, kurie pasireiškia rinkos konkurencijos iškraipimo. Tai yra tie atvejai, kai yra pažeidžiamos taisyklės garantuojančios sąžiningą konkurenciją. Ir tai nėra taisyklė, kuri yra skirtingai, turėtų būti skirtingai taikoma visiems taisyklės visiems yra vienodas, jos turi būti vienodai gyvendinamos visoje Europos Sąjungoje. Kol kas tai yra pakankamai didelė problema, nes Europos Sąjunga pati neturi galių ir priemonių su šita problema kovoti. E, po Lisabono sutarties buvo perskirstytos galios, sprendžiant e, kriminalinius pažeidimus, nustatant bausmes, tad reikėtų pasinaudoti tomis naujomis galiomis direktyva dėl darbo laiko mobiliems darbuotojams, tai yra viena iš tų bendrųjų direktyvų, kurios mano kolega ką tik pristatė prieš keletą minučių. Šita direktyva yra socialinio pobūdžio. Čia ne, galime palikti nuo šalyje jos apriepties rytį, jos taikymos rytį. Ji yra taikoma mobiliems darbuotojams, ir tiems, kuriems yra netaikoma bendroji darbo laiko direktyva. Ponas Silva sakė, kad tik tai darbo laiko reglamentuojantis šios nuostatos neegzistuoja transporto direktyva, daugiau visi kiti klausimai yra reglamentuojami ir ten. 70 procentų vairuotojo darbo laiko kai 70 procentų darbo laiko vairuotojas dirba savarankiškai, jis gali būti laikomas savarankišku mobiliu darbuotoju. Ir tada jam turi būti taikomas taip pat darbo laiko direktyvos nuostatos, bet kyla problemų įgyvendinant šią direktyvą, stebint ir kontroliuojant jos įgyvendinimą. Ir teisė, kurios institucija priėmusi gyvendinamąją direktyvą 2006 m. 22 direktyvą kartu su e, darbo laiko direktyva 2006 metų nusprendė neišplėsti gyvendinamosios direktyvos tam, kad ji apimtų 2002 metų direktyvos įgyvendinimo priežiūrą. Ir dėl to kyla visos dabartinės problemos. Dėl to direktyva nėra teisingai ir vienodai gyventinama visose valstybėse. Ir Bet gerai yra tai, kad atliekami administraciniai patikrinimai ir naudojami tachografai. Tik tiek, kad mobilieji darbuotojai nemato poreikio registruoti vis savo darbo laiką taip kruopščiai, kaip tai daro kiti darbuotojai. Jie turėtų naudoti tachografus bet ne visada tai daro. Todėl mes turime prašyti valstybių narių griežtinti priežiūrą tą patikras taikomas mobiliems darbuotojams. Aš labai atsiprašau, labai daug pageidaujančių kalbėti yra, o laiko nėra daug, tai prašyčiau nors eiti link pabaigos. Taip, aš bandžiau atsakyti klausimus, kuriuos girdėjau. Taip, aš už tai labai dėkoju, tik tiek, kad mes labai ilgai balsavome, truputį užtrukome Ir aš gyvenime galiu kontroliuoti labai daug, bet balsavimo laiko vis tik tai negaliu sukontroliuoti. Tai tiesiog prašau, jeigu galima trumpiau. Be abejo, turėsiu atsakyti tada trumpiau. Kitas klausimas buvo, kaip valstybės narės laikosi duomenų patikimo reikalavimų. Atsakymas nelabai gerai. Valstybės narės per vėlai pateikė duomenis, per vėlai pateikė ataskaitas. Mums reikia joms nuolatos siūsti priminimus, kartais tenka ir pažeidimo procedūras taikyti, nes mes patys vėluojame dėl to e, parengti savo ataskaitas. Be to, valstybės narės pateikia duomenis ne tose formuliaruose, kurių mes pageidautume, duomenis pateikiami ne vienodą formą. Ir, kaip sakiau, darbo laiko direktyva įgyvendinama skirtingai negu kad vairavimo laiko direktyvos ir įgyvendinančioji direktyva. Trečias klausimas. Dėl to, kaip dažnai yra nustatomi pažeidimai valstybėse narėse. Čia skiriasi nustatymo dažnumas valstybėse narėse, tos kontroliuoti taip pat nelabai galime, bet e, tai priklauso ir nuo to, kaip veiksmingai yra atliekamos patikros ir kontrolė. O tai priklauso nuo kiekvienos valstybės narės administracinės institucijos pajėgumų. Tie pajėgumai taip pat yra labai įvairūs ir skirtingi tarp valstybių narių. Ir taip pat tai skiriasi rizikos vertinimo sistema, kai kur jos net nėra. O kai, bet jeigu yra taikoma tokia sistema, jinai padeda valstybėms narėms atskirti ir įvardinti tas e, įmonės, kurios yra labiau linkusios pažeisti taisyklės. Ketvirtasis klausimas - tachografų naudojimas. E, tachografai turi, yra pažangi technologija, jie yra skaitmeniniai, jie registruoja vairuotojo darbo laiką Ir taip pat reikalavimai dėl tachografų naudojimo yra nuolatos atnaujinami, komisija tai daro e, komitologijos procedūra. Ir čia yra du svarbiausi klausimai dabar, kaip uh, užtikrinti tachografų patikimumą, kad nebūtų galima klastoti jų duomenų ir kad juos būtų lengva naudoti. Ir dėl to mes rengiame naują teisės aktą, kuris dabar yra beveik baigtas, komisija beveik baigia jį peržiūrėti Ir tai bus 85 metų reglamento nauja versija. Ir mes pateiksime, tikimės, iki vasaros šį savo teisės akto pasiūlymą parlamentui. Nine, uh, Gerai, aš turiu dabar devynis prašančius žodžio, bet prašyčiau visų kalbėti aiškiai ir glaustai nesikartokime. Ir jeigu jūs padėtumėte man prisivyti e, laiko atžvilgių mūsų darbo atverkė, tai tada būčiau labai dėkingas. Panas Brošas. Norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą. Ši tema aktuali parlamentui jau senai. Kelių eismas E, yra svarbi tema ir praeitie mes šią temą, e, šią sritį ėmėmės intensyviai reglamentuoti. E, įmonės verslininkai pritarė tokiam reglamentavimui ir su juo sutinka. Na, krovinio automobilių vairuotojai iš tiesų sukelia nemažai eismo įvykių, mes jų neturėtume traktuoti kaip potencialių žmogžudžių, bet reglamentavimas būtinas. Na ir svarbu užtikrinti kontrolių dažnumą. Be to svarbu numatyti, kur kontrolės vykdomos, ar e, keliuose, ar įmonėje. Ir dėl tikslinės grupės matome, kad kai kuriuose valstybėse, ir čia komisija pateikė aišku vaizdą, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, tikrinami daugiau užsienio e, kroviniai automobiliai, o ne vietiniai vairuotojai na, dėl baudų harmonizavimo, dėl jų surinkimo tarp valstybinių mastų. Žinoma, e, ne viskas vyksta sklandžiai, visi pasiūlymai, kuriuos mes pateikėme, e, atmetami ir mes iš tiesų siekiame tam tikro harmonizavimo, bent jau sudėtingose situacijose Taip pat dėl e, stovėjimo aikštelių trūkumo. Negalima priekaištauti vairuotojams, kad jie nesilaiko poilsio laikų, jei žinome, kad per artimuosius 20 kil, 200 km nėra tinkamos aikštelės. <clears throat> Na, dėl tachografų Taigi čia yra taip pat tam tikrų problemų, kai kada jie sugenda ir juos galima sustabdyti. Taigi įgyvendinimas valstybėse narėse yra e, sudėtingas dėl to, kad nėra pasirengimo e, bendradarbiauti ir be to mes susidurime su didžiulė problema tai tarptautinis transportas. Tradicio, tradicinės įmonės, socialinės įmonės, kurios siūlo gerus standartus, gerą darbo užmokestį, jos net laiko konkurencijos prieš įmonės iš trečiųjų valstybių narių, kurie E, siunčia savo vairuotojus, kai kuriais atvejais net trim mėnesiams į kitas valstybės narės ir moka kur kas mažesnį darbo užmokestį. Ir žinoma, e, tam nereikia didelio socialinio reglamentavimo ir čia nereikia ypatingo tyrimo, tiesiog yra tokia situacija. Ir siekiant išspręsti šias problemas, reikia imtis kuo skubesnių priemonių, nes kitaip mūsų įmonės net laikys konkurencijos. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ir komisijai. Pasistengsiu trumpai. Aš manau, kad tai labai konkurencingas sektorius, transporto sektorius. Ir labai svarbu jį tinkamai reglamentuoti ir užtikrinti, kad šiame sektoriuje dirbtų e, tinkami žmonės ir kad jiems būtų taikomos e, tinkamos sąlygos dėl kontrolių, kad jų skaičius padaugėjo ir kad jos nėra vienodos. Žinoma, kontro, reikia užtikrinti geresnį e, kontrolių lygį. Dėl E, dėl baudų, kad jos yra labai nevienodos ir iš tiesų dažnai jos tokios skirtingos, kad negalima nustatyti netgi ryšio tarp atitinkamos valstybės ekonominės situacijos ir baudų dydžio. Ir čia reikėtų taip pat e, suvienodinimo norėčiau išgirsti, kokios iniciatyvos yra šioje srityje. Uh, yra nemažai įmonių, kurios nesilaiko e, nustatytų e, sąlygų ir čia reikėtų vykdyti e, dažnesnės kontrolės, kad galėtume atlikti vertinimą. Dėl mobilių darbuotojų šią temą mes taip pat nemažai diskutavome, tai ir savarankiškai dirbantis darbuotojai Ir klausimas būtų, ar komisija ketina atkreipti dėmesį į tai. Mes žinome, kad čia dar stringa įgyvendinimas baltoje knygoje. Aš taip pat skaičiau, kad planuojamas kelių sektoriaus socialinis kodeksas. Kada galime tikėtis tokio socialinio kodekso ir koks bus jo turinys. Taigi toks mano klausimas. Ir dabar turiu atsiprašyti, turiu išvykti į kitą posėdį. Pone Maisner, keturis punktus norėčiau paliesti. Pirmas punktas tai e, vairavimo ir poilsio laikai. Jau seniai mes žinome, kad e, kilometražas turėtų būti išplėstas iki 150 km, tai yra tokie e, verslininkai, kurie vairuoja furgonus, lengvus krovininius automobilius. Ir gali būti, kad dažytojas e, turi važiuoti 22, 60 ar 70 km ir jam reikėtų tokiu atveju įsigyti tachografą. Ir manau, kad tai yra neteisinga. Įgyvendinant strategiją 2020 norėtume palengvinti vidutinių ir mažų įmonių gyvenimą, o ne apsunkinti jį. Antras punktas - tai savarankiškai dirbantis vairuotojai buvo šią temą ataskaitą, kurią mes jau du kartus nepritarėme labai svarbu kontroliuoti važiavimo laiką ir tai darome skaitmeniniais tachografais. Tačiau e, nereikėtų kištis į tai, ką jie veikia savo biuruose ir kokius darbus dar po to turi atlikti, kadangi tai yra visgi savarankiškai dirbantis asmenys. Dėl konkurencijos iškraipimo. Trečias punktas. E, ES lygių, jei yra konkurencijos iškraipimas, jei mes tai konstatuojame, tai turėtume stengtis pašalinti tokius konkurencijos iškraipimus, imtis e, tam tikrų e, priemonių ir būčiau dėkinga komisijai pateiktų pasiūlymus e, šią temą. Na ir ketvirtas punktas, kad valstybės narės netinkamai įgyvendina Na, taip jau yra, kad valstybės narės e, pritarė projektams taryboje, o po to pačios nesilaiko priimtų priemonių komisija. E, pri, nurodė, kad yra daug pažeidimų ir žinoma, būtų puiku, jei būtų supaprastinti dokumentai ir formularai. ponas Krameris. Dėkoju. Na, mums svarbu kelių eismo saugumas ir nereikėtų daryti skirtumo tarp samdomo ir savarankiškai dirbančio vairuotojo. E, svarbu e, kelių eismo saugumas, todėl taisyklės turėtų būti taikomos visiems. Ir tachografas reikalavimas montuoti tachografus, mano manimu, nėra e, konkurencijos iškraipimas. Ir čia tikrai nereikia nieko keisti dėl kontrolių. E, tai, kaip prieš tai kalbėjęs, nurodė, kad nepasiekiamas pasiekiama dviejų e, procentų riba. Kaip reaguoja į tai komisija, kuri yra starčių sergėtoja? Taigi, kokiu priemoniu imasi komisija? Aš tikėčiausi, kad komisija bent jau kiekvienais metais pateiktų ataskaitą, e, kurioje nurodomi pažeidėjai įvykę. E, tai yra pateikiama statistika su pažeidėjais ir su tam tikrais e, pokyčiais. Taigi, nors aš turėsiu taip pat palikti salę, bet labai nekantriai lauksiu atsakymo į jūsų atsakymą. Dėl kelių saugumo, dėl road safety. Žinoma, čia labai svarbus aspektas yra nuovargis. E, kiti svarbus aspektai yra alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų naudojimas, bet nemažiau, nemažesnė problema yra ir nuovargis. Todėl būtina užtikrinti e, kontrolės Nes jei jų nebus, neįspręsime šios problemos. Dėl stovėjimo aikštelių, žinoma, mes iš tiesų e, turime per mažai stovėjimo aikštelių. E, jei mes norime daugiau stovėjimo aikštelių, reikia imtis tam tikrų priemonių šią srityje. Na ir dėl e, tachografų, tai tachografus tikrai galima išjungti. E, tai šią problematiką aš žinau iš taksi vairuotojų. Iš tiesų yra e, tai įmanoma padaryti ir čia taip pat norėčiau išgirsti komisijos, ar yra imamas tam tikrų priemonių prieš tokią nelegalią praktiką. Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu to, ką jau sakė kiti nariai. Jūs žinote, kad kai svarstėme šį klausimą prieš daugelį metų, visapusiškai priešinausi teisės aktams Europos lygmenių šioje srityje. Mano pozicija nepasikeitusi ir tai pradėjo dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad šis teisės aktas sukuria daugybę, didžiulį kiekį biurokratijos. Jūs, pirmininkė, būdamas Britų, puikiai suprantate, kad šis teisės aktas tikrai labai prastai priimamas Junktinėje karalystėje, dargi blogiau nei visa istorija su bananų dydžiu. Suprantate, ką tai reiškia visuomenės viešosios nuomonės kontekste. Aš čia sėdžiu, klausausi, uh, komisijos atstovų ilgiausių pasisakymų ir galvojau, kokioje planetoje jie gyvena. Jie visiškai nežino, kaip praktiškai vyksta tos direktyvos įgyvendinimas ir kokias problemas jį kelia ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems žmonėms. Šie pasiūlymai, ypač socialinės ryties pasiūlymai buvo svarstomi. Aš atlikau tyrimą. Mano apygarda yra mano apygardoje yra labai svarbi transporto pramonės e, sritis ir daugybė įmonių dirba šioje srityje mano apygardoje. Aš ap, apklausiau e, žmonės ir noriu jūs perspėti. Aš perspėjau, kad e, iš tų atsakymų, kuriuos, kurių sulaukiu, supratau, kad tas teisės aktas sukurs per daug biurokratijos ir apsunkins verslą. Nežiūrinti tai, mes dabar raginame įvesti netgi griežtesnius reikalavimus. Tai yra visiška nesąmonė. Užimtumo direktorato atstovas kalbėjo apie tai, ką galima būtų nuveikti peržiūros kontekste. Aš galiu pateikti pasiūlymą, nes, na, esame kur esame supaprastinti, siekti supaprastinti ir užtikrinti daugiau lankstumo sumažinti biurokratinę naštą, ypač mažoms vidutinėms įmonėms bei savistovį dirbančiams žmonėms ir lankščiai vertinti, e, lankščiai taikyti reikalavimus. Nes manau, kad jeigu dar toliau reglamentuosime šią sritį, mes tikrai nerasime sprendimų į egzistuojančias problemas. Todėl taip pat siūlyčiau Europos komisijai štai ką. Uh, pabandykime iš esmės paanalizuoti, kas trukdo verslui plėstis ir aukti, kas neleidžia žmonėms užsimti tų, tuo, kuo jie norėtų užsimti, atlikti savo darbą. Juk visi to siekiame. Suteikti galimybę žmonėms dirbti, kada jie nori ir kada jie gali. Ir, ir užsitikrinti pelną, ypač iš mažo ir vidutinio verslo. Ponas. Ja. Ponas. Paus. Vertimo. Už Galime pabandyti. Ne. Dabar jau tik betruktų, kad vertimas užstriktų. For the third time. <laughs> Zu den Kontrollen in Taigi dėl kontrolių, kurios vykdomos įmonėse na, iki šiol nieko nebuvo imtasi tol, kol pranešimuose buvo kalbama apie darbo sąlygas, pirmiausia, darbo sąlygas keliuose, neapimant visos transporto srities, buvo nurodyta į susitarimą, į glo, geležinkelio susitarimą, kuris buvo parengtas kartu su socialiniais partneris, tačiau e, jo taip pat nesilaikoma, žinoma, daugybė tokių atvejų. Ir kai kalbame apie konkurencingumą, tai geležinkeliai konkuruoja su e, kelių transportu ir geležinkelių srityje taip pat reikia gyventi tinkamas darbo sąlygas. Ir manau, kad reikėtų įtraukti taip pat ir krovinius automobilius, kurie lengvesni nei 3,5 tonos. Ir aš suprantu e, mažų ir vidutinių įmonių rūpešius e, įvairių e, amatininkų rūpešius, kurie nuvažiuoja 50-60 km. E, pareiga informuoti, kurią nurodo komisija savo pranešime, apima e, asmenys, kurie dirba keliose darbuose ir e, čia yra asmeniai susitarimai ir vėlgi susidurėme su rizika, kaip tai kontroliuoti ir stebėti, atsiranka, atsiranda nelegalaus darbo riziką ir kaip visą tai sukontroliuoti. Ir manau, kad jei taip toliau, tai nelegalus darbas tik didės. Dar trys kalbėtojai mano sąraše, jeigu kalbėtumėte trumpai, būtų gerai, nes dabar 15 minučių atsiliekame nuo darbo atvarkės. Pone Jalas Sender. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą komisijai. Dėl taisyklės e, taikamos maršrutui trumpesniam negu 50 km. Profsąjungų atstovai mane informavo, kad nesilaikoma šio reikalavimo kai kuriuose valstybėse narėse, nes tachografai, pavyzdžiui, išjungiami. kad, jie gal, kad galima būtų dirbti ilgiau nesilaikant šių taisyklių. Ar yra planuojama, ar, ar yra planų peržiūrėti šią nuostatą, nes jos nesilaikoma? Taip pat noriu užduoti klausimą komisijai. Dėl polsio laiko reikalavimų nesilaikymo ir darbo apribojimų nakties metu? Ar yra galimybė tą problemą ištirti ir ją analizuoti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į atokesnių valstybių situaciją? Nes kartais e, darbuotojai vėluoja kuomet reikia pervažiuoti sieną ir dėl to nesilaiko reikalavimo. Toliau, dėl Lisabono sutarties noriu užduoti klausimą komisijai. Kokias transporto problemas komisija prognozuoja Lisabonos ryties kontekste? Kalbu apie kontrolės užtikrinimą onderwerp waar we eigenlijk veel langer over zouden moeten praten. En ik vind het dus jammer dat we zo weinig tijd hebben. Na, tai tema, apie kurią mes iš tiesų galėtume ilgai diskutuoti. Gaila, kad turime nedaug laiko, puiku, kad nuo Šengeno iki Vladivostoko mes turėtume vienodą sistemą, tačiau problema yra įgyvendinimas. Kovo 22 dieną mes parlamente turėjom klausimą ir komisijos darbuotojas taip pat dalyvavo ir E, mums paaiškėjo, kad iš esmės e, problema yra neteisės aktai, o jų faktinis įgyvendinimas. Nes būtent tie, kurie įgyvendina e, teisės aktus, pastaraisiais metais pateikė 22 tūkstančius klausimų susijusių su praktiniu taikymu. Taigi, iš tiesų reikalingi reikalingas paaiškinimas, kaip tai turi būti taikoma. Taigi mums nereikia naujo reglamentavimo, mums e, reikalingas taikymo vadovas, aiškus taikymo vadovas. Taigi, <clears throat> kaip turėtų būti taikoma pasieniuose, kad šis taikymas būtų vienodas nuo Suomijos iki Graikijos. Ir iš tiesų tiems, kurie taiko šios teisės aktus, kyla daugybė klausimų, todėl norėčiau kreiptis į e, komisiją su prašymu, kad būtų pateiktas e, kad būtų pateikti paaiškinimai dėl pačio taikymo, dėl savarankiškų, savarankiškai dirbančių vairuotojų. Čia netgi negalima taikymas, kaip komisija gali nustatyti, ką toks savarankiškas darbuotojas veikia vakare, ar jisai dar e, vykdo kažkokį administracinį darbą, ar ilsisi. Na, mes iš tiesų ES nemažai jau esame padarę klaidų ir todėl būtų puiku, jei komisija dar kartą peržiūrėtų e, šią savo priemonę ir e, pasvaršytų, ar ji nėra, na, tiesiog kvaila. <clears throat> Mes tikrai esame padarę nemažai e, klaidų ir manau, kad savarankiškai dirbantiems asmenims tai negali būti taikoma. Na ir dar vienas klausimas. Svarbu, e, kad akcentas būtų dedamas ant taikymo, didžiausias dėmesys skiriamas taikymui. Petrė, atsizecht. E, Na, aš prisi, papildysiu savo kalbėtoją. Žinoma, e, poilsio ir darbo laikų taikymas yra sudėtingas. Ir reikėtų vengti jų viršymo. E, ši problema tikrai turi būti sprendžiama, tačiau norėčiau pritartis prieš tai kalbėjusiam e, kalbėtojui, kad kad kontroliuoti savarankiškai dirbančius asmenis ne darbo valandom, tai iš tiesų būtų jau e, žengta per toli. Parlamentas Beje, čia buvo parlamento idėja, bet aš esu prieš e, tokį reglamentavimą, kadangi čia jau kišamasi į asmenų privačią erdvę. Ir manau, kad mes, kaip parlamentas, turėtume ištaisyti šią klausimą. Kolega Krameris e, minėjo, kad reikėtų taikyti vienodai taisyklės. E, taip, darbo ir poilsio laikus, taip, Bet ką veikia savarankiškai dirbantis asmenys veikia po darbo valandų, tai iš tiesų jų, jų asmeninis reikalas. Ar jis eina šokti ar miegoti. Ir jei jis kitą dieną vairuoja automobilį pavargęs, tai jau jisai turėtų derinti su savo darbdaviu. Dėkuoju. Kolegos, aš turiu labai griežtai paprašyti jūsų laikytis e, laiko apribojimų. Jeigu norėsite atsakyti kokį klausimą ir pateikti ilgą atsakymą, tai padarykite tai dvi šalių pagrindų, ponas Silver. Dabar žodis jums. Du dalykus norėčiau pasakyti. Teisės aktų taikymas e, savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir smulkioms įmonėms. Bendroji darbo laiko direktyva nėra taikoma savarankiškai dirbantiems žmonėms. Kalbant apie smulkųjį verslą, taip, reikia supaprastinti ir taisyklės ir jas padaryti lankstesnės, ir tam, kad jos lengviau būtų pritaikomos smulkiam verslui. Mes pasiūlėme socialiniam partneriam e, pateikti savo nuomonę, stengiamės įtraukti ir tuos pokyčius, kurie padėtų atlaisvinti truputėlį e, taisyklės. Pavyzdžiui, praple, praplėsti e, savaitinio darbo laiko skaičiavimo sistemą. To labai prašė smulkios ir vidutinės įmonės. Nes e, žmonių darbo laiko apskaičiavimas yra svarbus klausimas, nesvarbu, kur darbuotojas dirba didelėje ar mažoje įmonėje. Taip, bet mes Taigi stengiamės supaprastinti tas taisyklės ir prašome socialinių partnerių dalyvauti. Dėl miesto transporto darbuotojų, kurie važinėja teritorijoje, kurios skersmo yra mažiau negu 50 km, šitie darbuotojai, jiems yra taikoma bendroji darbo laiko direktyva. Čia problema yra ta, kad ši direktyva nustato taisyklės labai konkrečiai tiems darbuotojams, kiekybinės taisyklės turiu galvoje, dėl poilsio ir darbo nakties metu, bet ne tiems konkretiems darbuotojams. Ir dėl to valstybės narės turi labai daug vietų laisvės veikti. Ir girdėjome, kad kairiose valstybėse narėse tokie darbuotojai nėra pakankamai apsaugomi. Tai yra kad miesto transporto vairuotojai turi vairuoti kartais 6-7 valandas be jokios pertraukėlės. Mes e, tyrėme kai kuriuos išgautų skundų, kol kas dar nesame padarę išvados dėl to, kuri, kurią direktyvą reikėtų tobulinti. Manome, kad čia problema yra ta, kad skiriasi, kaip valstybės narės įgyvendina e, tas nuostatas bendrosios darbo laikos direktyvos. Būtent tas nuostatas, kurios numato polisio laiką ir darbą nakties metu. Ir kol kas nesame nustatę jokio pažeidimo. Ačiū. Ačiū. Pasistengsiu trumpai. Ir prašau tų parlamento narių, kurie negaus atsakymo iš manęs dabar, užduoti savo klausimą truputį vėliau. Dėl įgyvendinimo ir pažeidimų tyrimo nemažai kolegų apie tai kalbėjo. Aš vis tik nenorėčiau taip labai sureikšminti to interpretavimo. Taisyklės yra tos pačios, nuostatos yra tos pačios visoje Europos Sąjungoje ir komisija kartu su komitetu kurį sudaro valstybių narių atstovai nuolatos peržiūrė mm, nuostatas ir taip pat leidžia gairių dokumentus. Ir mes e, matėme šio komiteto pateiktą nuomonę dėl to, kokia problema kyla interpretuojant e, vairavimo laiko ir poriso laiko nuostatas. Ir stengiamės atsižvelgti į tokias, nuo, e, tokias nuomonės. Mes turime dirbti atsižvelgdami į trijų sutarčių reikalavimus, tad mūsų veiksmų laisvė yra truputį suvaržyta, bet mes tengiamės padaryti kiek galime daugiau. Mes taip pat vertiname pažeidimus ir skundus pagal jų rimtumą. Ir ponas Kraveris, jeigu neklystų, minėjo pažeidimus ir mes e, e, naudojamės erų e, duomenų baze, kurioje yra fiksuojami įvairiausi pažeidimai prieš vienus metus taryba su parlamentu e, patvirtino dokumentą, kuris yra e, skirtas nagrinėti ir vertinti pažeidimus ir mes juo remiame savo darbe. Teikiame savo ataskaitas rengiant. Teikiame ataskaitas apie tai, kokia yra situacija. E, ir kaip yra taikomos e, pažydimų procedūros. Visos tos procedūros yra e, niekiek neslaptos, visi gali apie jas sužinoti. Kitas punktas dėl biurokratinės naštos, papildomo reglamentavimo, dėl to, kad darbo laiko direktyvos nuostatos buvo perkeltos ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams. Noriu priminti, kad komisija siūlė netaikyti šių nuostatų savarankiškai dirbantiems darbuotojams. Ir vis tik parlamentas norėjo, kad jos būtų taikomos šitai darbuotojų kategorijai. Tad čia mes nelabai ir kalti, mes tengiamės uh, kad taisyklės nebūtų pernelyg sugriežtintos. Mes tada pageidavome tik tai tiesiog taikyti dabar, e, numatomas galiojančias taisyklės ir kad valstybės narės tai darytų sąžiningai. Mes norime, kad kelių transportas būtų veiksmingas sektorius, kur būtų apsaugoti darbuotojai. Bet valstybės narės galėtų tai daryti kiekviena atskirai, mes nereikalaujame visiškai vienodų teisės aktų taikomą visoms valstybėms narėms. Gali būti 27 skirtingi įstatymai, bet tikslas tas pats. Ir kai buvo įdėkti skaitmeniniai tachografai, 500 milijonų eurų sumažėjo administracinės išlaidos. Taigi tai yra puikus pavyzdys. Kolegos, kurie bijo dėl administracinės naštos, galėtų pažvelgti šitą paprastą pavyzdį. Taip pat dėl e, sunkvežimių vairuotojų komisija labai aktyviai dirbo, mes pradėjome keletą pilotinių projektų. Taip pat buvo investuota į e, naujų stovėjimo aikštelių kūrimą, kurios būtų saugomos aikštelės ir kad jos būtų prieinamos visoje bendryjoje. Buvo daug daugiau klausimų užduota, dėje neturiu laiko juos visus atsakyti. Ačiū komisijos atstovui. Aš pats Išsakysiu keletą pastebėjimų. Iš tikrųjų, jūs esate visiškai teisus, nes parlamentas reikalavo, kad e, būtų taikomi tie reikalavimai ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Ir aš už, vis, manau, kad tai buvo teisinga. Toliau, saugios e, stovėjimo aikštelės reikėtų žmonės paprastai priešinasi tokių stovėjimo aikštelių įsteigimui netoli jų gyvenamųjų vietų, nes visi nori, kad tai būtų kuo toliau nuo jų namų. Ačiū. Toliau pagal darbo tvarkę pono Fleckensteino pranešimas dėl reglamento įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą dalinio keitimo. Aš atsiprašau, toje grįšiu, ponė Fleckensteinai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. šiame komitete mes daug kartų esame konstatavę, kad mes esame patenkinti EMSA, Europos jūrų saugumo agentūra, kuri buvo įsteigta 2003-aisiais. Ir dabar jau nuo to laiko tris kartus buvo keisti jos, jos steigimo statutas. Ir paskutinis projektas, kurį gavome, tikriausiai numato pakeitimus ilgesniam laikotarpiu. Taigi, kas yra ta agentūra? Ji kaip tik plečia savo veikl, veiklos aprepti ir veiklų rūšis. 2008-aisiais už agentūrą atsakingos institucijos buvo surengę susitikimą ir dabar mes svarstome naują jos e, statuto projektą. Mes parengėme nuomonę šiuo klausimu, kuri buvo pristatyta komisijai ir reikia nagrinėti šią agentūrą atsižvelgiant į tą informaciją. Ekspertų nuomoniai pritarė EMSA valdyba, kurioje yra atstovaujamos visos valstybės narės. Reiktų suvokti, kad EMSA agentūra gali prisidėti kitų ES politikos ryčių įgyvendime, pavyzdžiui, įgyvendinant integruotą jūrų politikos strategiją bendrai. Ir ši agentūra e, teikia duomenis, kurie yra svarbus ir naudingi, pavyzdžiui, apie jūrų ekologiją, jūrų aplinkos ekologiją ir aplinkos saugą. Sulaukėme ataskaitų, kurios, tai yra buvo parengti pranešimai, kurie buvo naudingi, pavyzdžiui, Degrandės pranešimas ir per šią parlamento kadenciją ponios Wortman Kul pranešimas taip pat pasirodė ir šiame kontekste buvo nagrinėjamas nagrinėjama jūrų tarša ir pakrantės tarša. EMSA irgi svarbi yra. kad EMSA inspekcijos e, mandatas vykdyti kontrolę e, naftos ir dujų platformoms stebėti. 2010 metą, metais parlamentas išsakė nuomonę, kad EMSA įgaliojimai turėtų būti išplėsti, apimant taip pat ir naftos ir dujų platformas. Mes žinome, kad taryba e, šiomis kad tarybos pozicija e, šiomis temams yra labai nuosaiki. Ir e, ypač dėl EMSA įgaliojimų išplėtimų išplėtimo. Tačiau aš manau, kad komisijos pasiūlymas daugeliu aspektų yra geras. Norėčiau nurodyti keletą punktų dėl aplinkos apsaugos ir dėl e, taršos nafta, kad tai reikėtų išplėsti ir taikyti taip pat ir naftos ir dujų gavybos platformoms. Taip pat reikėtų pamastyti, Ar nereikėtų sustiprinti padarinių e, šalinimo efektyvumą, taip pat vykdyti prevencinės priemonės. Antras punktas. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl techninio bendradarbiavimo su kaimycinėmis valstybėmis stiprinimo yra tikrai e, geras. Įvykus avarijai e, padarinius patirime mes visi. Na ir trečias punktas, komitetas jau seniai pritarė bendrai Europos jūrų erdvei ir kad jūrų e, transportui neturėtų būti sudaromos papildomos kliūtis, formalumai. Ir čia taikant EMSA stebėjimo e, sistemas būtų galima e, sumažinti e, tokias kliūtis ir taip pat išvengti konkurencijos iškraipimo. Ir galiausiai, manau, kad masto ekonomija būtų pasiekta ir tada, jei EMSA e, paremtų komisiją e, kovojant e, su stebėjimo darbe, tuo tarpu uosto valstybės ir uostus turėtų kontroliuoti komisija. Ir manau, kad toks bendradarbiavimas būtų tikrai e, sėkmingas. Na ir du dalykai pabaigai. E, pirma, ar EMSA neturėtų dalyvauti e, sertifikavimo darbe, tai taip pat būtų labai naudinga. EMSDA jau dabar e, dalyvauja e, jūrininkų profesinėme rengime. Ji lankosi jūrininkystės mokyklose, vykdo e, kontrolę ir tikrina, ar tinkamai laikomas ES teisės aktų. Ir manau, kad čia EMSA taip pat galėtų nemažai prisidėti. kontroliuodama, kaip laikomasi jūrų konvencijos. Na, nepaisant to, kad ICA yra kitos nuomonės, aš manau, kad visi kiti iš esmės pritarė e, tam, kad reikėtų pabandyti. Žinoma, kad taryboje mums reikalingas, reikalinga dauguma. Ir jei mes atsižvelgsime į būtinybės ir galimybės, kita vertus išliksime ganėtinai realistiškai nusiteikę, reikėtų e, pabandyti. Ir e, kolegos e, patikino, už, patikino savo paramą ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradavimas bus sėkmingas. Ačiū, ponė Fleckensteinai. Mano sąraše yra devini norintys pasisakyti. Būtų labai gerai, jeigu kolegos e, trumpai kalbėtumėte ir laikytumėmės posėdžio darbo tvarkės. Šešėliniams pranešėjams trys minutės, visiems kitiems po dvi minutės. Visų pirma, ponas Degrandės paskolė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ponui Fleckensteinui. Jis buvo pasirengęs ieškoti dialogo, visi rengė šį dokumentą sėkmingai bendradarbiavo ir, man atrodo, parengtas geras e, pagrindas iškoti kompromiso, nes šiuo dokumentu aptariama sudėtinga situacija. Visi išgyvena ekonominės problemas ir taryba buvo gana nelanksti, e, daugam priešinosi ir siūlė EMSai numatyti įvairių naujų užduočių. Tokia yra padėtis. Kovo ar gruodžio mėnesį poinas, buvau sutikęs su ponu Reuter, buvom sutikęs su ponu Reuterio agentūros vadovu ir pasakėme tą patį. Taigi buvo didinami kūrimo planai ir dabar kalbama apie 3,9 milijonų eurų biudžetą. Ir taryba dėja čia e, išreiškia tokią poziciją, nelankščią poziciją, kokios ir tikėjomės. Vėlgi turime prisiminti subsidiarumo maldelę. Ja visą laiką kartojame taryba siūlo kai, kai, kurios, kai kurias priemonės, kurios yra gana drastiškos, pavyzdžiui, agentūros valdyba. Ji nori, kad sprendimui dėl to būtų priimami komitologijos darbo metodu. Toliau valstybių narių vykdomų inspekcijų klausimas. Nenorime, kad EMSA kažkaip tai į čia dalyvautų jai nereikia numatyti papildomų užduočių šioje srityje. Ir vėlgi, pinigų klausimas visada išlieka aktualus. Tačiau, ne, tačiau nereiktų visko per, perver, persistengti, nes yra vie medija, tarpininkas, kuris gali atsižvelgti komisijos nuomonę. Na, galbūt negali, ta institucija negali eiti taip toli, kaip mes pageidautume, bet darytis gali. Dar vienas dalykas, mes bandėme siūlyti kai kur sutaupyti, tačiau uh, EMSI buvo suteiktos papildomos kompetencijos ir man atrodo, kad ta agentūra užtikrina pridėtinę vertę ir tikrai kai, dėl kai kurių dalykų jos negalima kritikuoti. kai kuriuose sritise, kai, dėl kai kurių sričių, kuriuose siūloma jiems įdalyvauti ir dirbti, aš turiu abejonių. Sertifikavimas. Tai yra išties neįmanoma. Prisiminkime kaip buvo svarstomas susijęs paketas, buvo sunku jam pritarti, nes dalyvavo trečiosios valstybės ir jungtinės valstijos. Tai tiesiog buvo bandymas e, įsiteikti lobistams, kurie viską išputė. Jungtinė karalystė, Danija, Kipras tiesiog nepritarė tam siūlymui. Toliau e, naftos ir dujų, dujas transportuojančios, e, transportuojantis e, tanklaiviai, kurie plaukioja atviroje jūr, atvirose jūrose. Mm, kontroliuoja šią sritį. Toliau tarša jūroje. Jeigu įvyktų kažkokia rimta katastrofa, tai gali prilygti nusikaltimui, tačiau reikia užtikrinti, kad kažkas stebėtų tą situaciją, kad galėtume išsiaiškinti, ar buvo įvykdytas tikras nusikaltimas. Daugiau nebe kalbėsiu, bet noriu pabrėžti, kad e, kelias, mūsų kelias priekin yra toks, kokį siūlo pranešėjas, bet mes turime e, parengti subalansuotą parlamento poziciją, kad užtikrintumėme. Mm -hmm kad, kad užtikrintume, kad komisijos pasiūlymai būtų pritarta ir taip pat apsisaugoti iš anksto prieš tarybos galima visišką visų pasiūlymų paneigimą. Toliau ponė Bilbao. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Fleckensteinui už tai, kaip vyksta šio pranešimo svarstymas. Noriu priminti, kad agentūra buvo įkurta uh, e, krizės, iš, iš, ištikus krizį, kuomet sudužo Erika tanklaivis ir 2003-aisiais mm, buvo sukelta didelė tarša. Ir po to įvyko tri, trys pakeitimai. Taip pat kitas atvejs yra prestiž. E, klaivio sudužimas. Re, tu, reikia parengti išorės ekspertų vertinimus, kaip dirba EMSA, taip pat komisijos pasiūlymus visus aptarti yra jūrų, saugos jų, jūroje pasiūlymų paketas. Taip pat kalbama apie susijusi jūrų transportą, o dabar kalbama, jau bandoma kalbėti apie vieningą jūrų erdvę. manau, kad jeigu būtų išplėtota EMSOS užduočių apriptis, tai pasiektai būtų pažanga. Ir mes nusekliai siekiame ir raginame to paties, turime nusekliai nagrinėti šios pasiūlymus. Taigi, ką, apie ką kalbame, svarsydami EMSOS e, užduotis. Prisiminkime tą visokias mokymo akademijas, kurias sukūrė komisija ir, ir jūrininkų laivų specialistų e, diplomų teikimas. Taip pat turime kalbėti apie e, dujų ir naftos gabenimą, taip pat transportą, kuris plaukioja atviroje jūroje, mums reikia suderintų nuseklių teisės aktų ir pasiūlymų, kurių pagrindų būtų galima reaguoti, taip pat imtis prevencinių veiksmų. Taip pat nemanau, kad galime teikti, kad pokyčius už, užtikrina krizės. EMSA tai negali, būti, negali funkcionuoti kaip kažkokia reagavimo į krizės instituciją. Turime analizuoti daromą poveikį, o ne ir taip pat ir kuriant Europos pakrantės apsaugos tarnybą. Reikia jos vaidmenį nagrinėti platesnėme kontekste. Ir kaip, pavyzdžiui, jūrų mokyklos, jūrų akademijos, kaip galėtų prisidėti ir kokį vaidmenį jos atlieka. Tai tikrai užtikrina pridėtinės vertės sukūrimą ir būtent to ir turėtume siekti. Sutinku su ponu Degrandės dėl to, kad mums reikia patvirtinti poziciją, pasiekti susitarimą. Iš tikrųjų, mes turime būti ambicingi. Reikia tokių Europos projektų, kurie užtikrintų daugiau Europos. Nes taryba ir valstybės narės yra nusiteikę eiti visiškai priešingą kryptimį, o tai būtų nenaudinga. Ponas Taylor. Dėkui, pirmininkė. Aš pritarčiau darbo dokumento turiniui, kurį parengė panas Frankenstein. Ir taip pat dėl to, kad būtų išplėsti EMSA įgaliojimai, tam, kad jį galėtų efektyviau veikti. Bet reikėtų pažiūrėti, kad jos naujai įgaliojimai nedubliuotų kitų agentūrų įgaliojimų. Bet mes suprantame, kad reikėtų suderinti atsakomybę tenkančią EMSAI ir tur, su turimais ištekliais buvo išsakyta, kokie yra šio darbo prioritetai. Aš suprantu, kad mes kalbame apie apsaugą, apie pakrančių regionų apsaugą, ypač dėl tos grėsmės, kuri joms kyla dėl naftos ir dujų išgavimo veiklos. Taip pat reikėtų dalintis gerąją praktiką ir stebėti tai, kaip yra įgyvendinami aplinkosaugos standartai, nes dabar man atrodo, kad duomenų trūksta būtent dėl to. O tų duomenų reikia, jeigu norime sukurti veiksmingą ateities politiką. Taip pat norėčiau, kad apie dokumente būtų įtrauktas punktas dėl e, laivų stebėsenos, ypač tų laivų, kurie gabena teršiančius krovinius tai galėtų padėti mums užtikrinti saugų jūrų tinklą. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad yra labai didelis poreikis sertifikuotų laivus, sertifikuoti laivus ir tai turėtų daryti nepriklausoma organizacija, nepriklausanti nei vienai valstybei nariai. Kol kas tiek ačiū. Ačiū, ponas Vandalin. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad EMSA darbas iš tiesų yra labai svarbus ir tai tikrai veikianti agentūra. Tačiau ES silpnumas ir parlamento silpnumas glūdi tame, kad mes nuolat kartuome, kad mums reikia daugiau Europos. Tačiau ar iš tiesų taip yra, ar nereikėtų e, ten, kur situacija yra gera, ją tokią ir palikti? Juk ne. ne. O tiesiog stengtis e, pagerinti veiksmingumą galbūt reikėtų ir apsiriboti to veiksmingumo gerinimo, nesiekiant nuolat vis daugiau ir daugiau. E, Europos. Manau, toks požiūris yra kiek naivokas. Jei pažvelgsime į komisijos pasiūlymą, kurį remia taip pat Fleckenstein, neaišku, kodėl reikėtų šios punktus įtraukti į EMSA įgaliojimų sritį, būtent upių transportą, kam jį įtraukti. Tai rodo, kad mums trūksta tiesiog žinių Mes jau turime centrinę e, upių transporto komisiją Strasbūrė ir manau, kad ji dirba puikiai ir toliau taip dirbs. Tačiau jei įgaliojimą dėl upių transporto perdosime EMSA, na, aš tam e, nepritariu. Dėl valstybių uostų kontrolės. E, mes dabar jau turime E, Paryžiaus susitarimą, kuris puikiai veikia. Ir e, tikrai gerai vykdo valstybių uostų kontrolę ir šios ryties tikrai nereikia pavesti EMSai, tai įneštų tik tai sumaišties ir neiškumo. Kaip minėjau, mes turime įstaigas, kurios puikiai veikia. Kitas pavyzdys, dar vienas rytis, kurią siūloma kuriai siūloma suteikti EMSA įgaliojimus, tai jūreivių mokymas. Na, valstybėse narėse šioje srityje vykdoma veikla, švietimo kompanijos, mokymo kompanijos ir tikrai nematau reikalo išplėstiems įgaliojimus ir šiai sričiai. Mūsų frakcija kritikuoja šį požiūrį ir aš su tuo nesutinku ir nemanau, kad būtent šioje srityje reikia dar daugiau Europos. Jūrų srityje iš tiesų yra puikiai veikiančių įstaigų ir pati EMSA puikiai veikia, tačiau nereikėtų jos įgaliojimų dar labiau spręsti, iš, išplėsti. Ačiū. Ponas Reikė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma trumpai pareikšti, kad iš tikrųjų mes visi kalbame apie tai, kad norime daugiau Europos, tačiau man atrodo, kad iškyla kai kurių sunkumų iš esmės tuose pasiūlymuose, kurie patikti. Mes kalbame apie saugumo agentūrą. Tai yra pirminė jos užduotis. Jeigu bus išplėstas jos atsakomybės, jos atsakomybės sritis, pasikeis jos pobūdis ir bus susilpninta jos pagrindinė užduotis užtikrinti saugumą. Taigi siūloma išplėsti tos agentūros kompetencijas ir sakyčiau, kad tai yra net ne visiškai tiksliai apibriešta, yra visas sąrašas e, klimato kaita, e, teisėkuros sritis. Ir man atrodo, kad tai e, bus sunku sukontroliuoti, tai tiesiog bus susilpnintos agentūros galimybės ir kompetencijos. Ir būtent todėl tikriausiai taryba priešinasi, nes tai, tai taip pat jau kišamasi į valstybių kompetencijas, išskirtinės kompetencijas, o agentūra juk turi būti tik tai papildoma šalia veikianti institucija. Kalbant apie naftos ir dujų platformas, prisimenant e, katastrofą įvykusią Meksikos įlankoje, visi lab, tapo labai jautrus šiai temai. Ir reikia prisiminti, kad naftos ir dujų gavybos platformos yra ne jūrų srities e, veikla. Dar vienas dalykas, siūloma keisti agentūros pačią valdyseną. Aš prieš. Aš manau, kad vadovui turi, reikia suteikti taip pat galimybės veikti tarptautiniu mastu, taip pat atstovauti agentūrą tarptautiniu mastu, o čia tai būtų sudėtinga, jeigu būtų įvesti siūlomi pakeitimai. Taip pat, jeigu pasikeis jos valdymas, reikės, turės keistis ir jos ištekliai, taigi reiktų vengti ir, ir nesumaišyti kelių siekių, siekio užtikrinti daugiau Europos, e, keisti, siekio keisti agentūros užduotis ir taip pat metu nesusilpninti jos gebėjimų ir jai suteiktų kompetencijų. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich brauche gar nicht so. Dėkoju, pirmininkė. Man patinka pranešimas, kadangi jis atkreipė dėmesį į temas, kurias mes jau svarstėme anksčiau. Du dalykai man svarbus. Tai būtent aplinkos apsauga, kad šioje srityje jiems tai būtų steigti didesni įgaliojimai, taip pat dėl pakrančių kontrolės, manau, ir čia EMSA turėtų turėti daugiau įgaliojimų. Na ir Norėčiau padėkoti ponui Fleckenstein už puikų pranešimą. Ačiū. Thank you, Mrs. Meissner. Mrs. Foster. Dėkoju, ponė Foster. Jums du minutės. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Aš norėčiau pritarti ponui Vandalinui ir ponui Rikė. Turime būti atidus kad nenukryptume per daug toli nuo to, kokį vaidmenį EMSA turėtų atlikti. Mes čia bandom sukurti Europinio lygio saugumo agentūrą. Matėm, kokios situacijos susidaro. Ir yra buvę taip, kai pernelyg greitai yra pralečiami įgaliojimai ir rezultatas yra visiškai netoks, kokio tikimasi. Tiesiog padidėja išlaidos ir susidubliuoja įgaliojimai kelių agentūrų Ir tada tos visos agentūros tarsi praranda savo kryptį. Ir yra pamirštamas tikslas, dėl ko jos buvo įkurtos. EMSA iš tiesų atlieka puikų darbą, ji buvo sukurta dėl labai svarbių priežasčių ir jos veiklos rytis yra gerai apibriešta. Čia turėtume atidžiai elgtis ją plėsdami. Kolegus minėjo keletą kartų naftos ir dujų išgavimo platformas ir aš tikrai nemanau, kad EMSA turėtų čia taip pat turėti tam tikrus įgaliojimus. Dabar jų ji neturi. Manau, kad reikia pripažinti, kad galioja tam tarptautinės konvencijos. Ir tai yra dėl mobilių e, jūroje veikiančių naftos išgavimo platformų. Ir mes e, galime būti pakankamai optimistiškai nusiteikę, nes mūsų taikomi standartai tokių platformų veiklai yra griežčiausi pasaulyje. Tad jau dabar yra veikiama gana efektyviai. Pasižymėjau, ką kolegos kalbėjo, labai didžiai klausiausi ir galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl Europos pakrančių apsaugos tarnybos. Bet, na, kiekvienas turi savo nuomonę Tiesiog manau, kad turėtume būti atidus ir atsargus dėl to, kam pritarsime. Ir paskutinis mano pastebėjimas būtų dėl biudžeto. Visą laiką viskas atsiriamia į pinigus. Ir jeigu biudžetas bus didinamas, tai turėtų būti daroma iš tų lėšų, kurios jau bus paskirtos iš anksto, bet nežinau, iš kur tokių lėšų būtų galima gauti. Ačiū. Dėkui, ponas Kun. Dvi minutės jums. Äh, dėkoju. Pirmininkė, dėkoju pranešėjų už ataskaitą. Tai parodė, kad laivybos saugumo srityje dėl kontrolės mes jau turime iš tiesų keletą lygmenių, ypač nacionalinėje plotmėje ar tai automatinės identifikavimo sistemos, ar e, teroristinių išpolių prevencija, ar įvairių susitarimai, visi jie gyvendinami. Tačiau kalbant apie Europos vandenis, čia atskiros institucijos tikrina savo kompetenciją ir kaip Erikos tanklaivio katastrofos atveju kompetencija iš nacionalinio ligmens buvo perkelta Europos Sąjungos lygmenį. Ir kai kalbame apie Europos lygmenį, atsakomybė iš esmės perkeliama Europai, nors neturime tam įgaliojimų. Valstybės narės pačios turėtų pažiūrėti, e, kokie rezervai glūdi juose. Ar <clears throat> jos pačios e, turi galimybių tai ir mūtinių kontrolė, ir pasienio kontrolė, ir kiekvienai sričiai yra įsteigta atitinkama institucija ir dar kartą steigiamos ES lygmenių. Ir mums svarbu konsoliduoti išteklius dėl duomenų, mainų, dėl koordinavimo, taip pat dėl resursų. Čia, yra, čia gūdi didžiuliai potencialai ir apie tai turėtų pamastyti ir taryba. Ačiū. Dėkoju. Ponas Ganelisas Sančias. Jūs norėtumėt pritarti? Aš prisimenu, Prisimenu, kai buvo vykusi prestiž katastrofa, aš pats dalyvavau darbo grupiai, kuri analizavo visą tą įvykį. Ir aš taip pat prisimenu ir Erikos atvejį. Buvo prancūzijos prezidentas labai išdidžiai tuomet e, pareiškia, kad reikia veiksmų europinių lygių. Ir aš manau, kad kai kas nors nepasiseka, mes dažnai norim, kad Europa imtųsi veiksmų. Išsilieja nafta, norim, kad Europa kažką darytų. Kita nelaimė vyksta, vėl norime, kad Europa imtųsi veiksmų. O pačios valstybės narės po to atsisako tuos Europos veiksmus įgyvendinti. Ir atrodo, kad mes norim, kad Europa turi apimti viską. Bet juk tas viskas turi kilti iš valstybių narių iniciatyvos. Ir todėl ir išsiskiria e, nuomonės. Ponas Karamicos. Ačiū pirmininkė. Jūs pasakėte tai, ką aš ketinau pasakyti. Manau, kad aišku, kad tiems, kurie dalyvavo ir, ir matė ir stebėjo, kaip vyko Erikos ir prieštis katastrofų tyrimai, kad ten tikrai buvo nuveikta daug ir Europos taryba yra linkusi manyti, kad e, ta patirtis nebuvo tiek naudinga, kiek mes naudinga ją matome. Bet kai mes kalbėjome trečiąjį jūrų saugumo paketą, ten buvo labai daug pasiūlymų dar papildyti e, EMSOS įgaliojimus. Po to buvo atlikta taikinimo procedūra, buvo nuspręsta, kad tai būtų netinkama ir buvo nuspręsta, e, kad bus peržiūrėti jiems įsigaliojimai po to, kai šis paketas įsigalios. Ir tai ir yra dabar darome. Bet reikia nepamiršti, kad šis pasiūlymas yra paremtas ne tik taip turima patirtimi ir tą patirtimį, kurią gavome e, rengdami trečią paketą, bet taip pat ir rekomendacijomis, kuris mes gauname iš išorės veikėjų. Ir šiuo pasiūlymu yra siekiama dviejų dalykų. Viena, tai siekiama pagerinti valdyseną, agentūros valdyseną. Mes tengiamės išvengti interesų konfliktų su e, pakrančių tarnybomis Tai yra daroma ir esus agentūros atveju. Ir agentūros direktorius negalės piknaudžiauti savo galiomis. Ir taip pat stengiamės suvienodinti kai kuriuos reikalavimus taikomus visoms agentūroms, pavyzdžiui, kaip yra renkami vykdomieji direktoriai. Taip pat Mes su to pasiūlymu siekiame, kad saugumas ir aplinkosauga liktų agentūros pagrindiniai veiklos ramščiai. Mes e, nenorime susiaurinti agentūros veiklos srities, bet e, dar nėra pakankamai e, žinių sukaupta, pakankamai patirties sukaupta ir nereikėtų dėl to prisijimti papildomų, papildomų įgaliojimų. Tokių ypač, kurie turėtų labai menką pridėtinę vertę. Visų pirma, reikėtų pažiūrėti, kaip padaryti dabartinių agentūros įgaliojimų įgyvendinimą veiksmingą, pasinaudoti turimą patirtimi ir jeigu dar kol kas mūsų darbuotojai nėra uh, E, sukaupę tiek patirties, jie, kurią galėtų panaudoti 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, nereikėtų jų siūsti kažkur kitur dirbti, tai yra numatyti jiems kitų įgaliojimų. Taip pat yra kitų klausimų, elektroninės jūros klausimų sprendimas. Turiu ir čia pasisakyti. Mes nenorime sukurti vidaus vandenų e, agentūros. Ir jeigu EMSA turės e, klasifikuoti asociacijas ir nuspręsti, kur yra tų agentūrų įgaliojimai. Mm, reikėtų, vis, jeigu, jeigu agentūra tai turės padaryti, reikia visų pirma žiūrėti, kad nebūtų uh, sukelta jai papildomų kaštų. Kitas dalykas, ko ir pati agentūra, pati taryba prašo, tai yra pastiprinti saveikumą uh, bet tam yra būtina informacijos sistemas. Visos naudojimo sistemos turi būti suderintos tam, kad visi logistiniai klausimai galėtų būti sprendžiami veiksmingai. Tai yra tokie du klausimai susijęs su vidaus vandenimis pasiūlymas galbūt jums atrodo e, per daug platus, bet mes tikrai nenorime čia sukurti vidaus vandenų saugumo agentūros, primesti šito įgaliojimo EMSai. Taip pat dėl naftos platformų reikia visų pirma priimti preliminarius teisės aktus, o tik po to e, žengti toliau. Ir dabar mes tiesiog naudojamės turimą patirtim ir veikiame, kai jau įvyksta koks nors naftos nelaimingas atsitikimas. Po to ir kaupiame patirtį ir naudojame EMSOS turimą žinias ir išteklius bei pajėgumus spręsti problemams, bet taip yra dėl to, kad nėra priimta jokio pirminio teisės akto, dėl to ir tenka veikti jau, kai kažkas įvyksta. Kol kas tiek. Tikiuosi, kad ateityje dar bus progų visą tai aptarti. Ačiū, ponė Fleckenstein. Jūs norite ką nors pridurti? Nein, Herr Vorsitzender, ich habe das. Dėkoju, pirmininkė, aš išklausiau pastabas ir kartu su kitais pranešėjais jas aptarsime ir tada pateiksime savo pasimą. Ačiū. Ačiū. Pranešimo projektas turėtų pasirodyti birželio pradžioje, pakeitimai iki 29, balsavimas komitete spalio mėnesį, o plenarnėme posėdėje lapkričio. Toliau paskutinė šio ryto tema. Europos kelių eismo sauga, pranešimo autorius ponas Koch. Vis pirma, atsiprašau, kad mes vėluojame ir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 manau, kad mums pavyks parengti gerą ataskaitą. Šiandien ryte buvo kalbama apie alkoholį, narkotinės medžiagas, e, padangų slėgį, vairuotojų mokymą, apie mobiliųjų telefonų ir navigacijos naudojimą, diržų sėgėjimą, e, mokyklas ir visą eilę kitų temų. Dabar dėl pakeitimų. Pirmiausia, ačiū visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, 62 viso. Manau, kad yra iš tiesų labai konstruktyvių pakeitimų. Tai bus puikus pagrindas veiksmų e, programai kurios mes ir siekime. Taigi yra daugybė pakeitimų, kuriems aš galėčiau pritarti, kadangi jie yra labai konstruktyvus ir pagristi. E, kiti e, vėlgi sukonkretina mintį, papildo. Taip pat yra e, pateiksiu kelis kompromisų pasiūlymus, kai kuriuos aš dėja turiu atmesti ir prašau supratimo atmesti ne dėl to, kad jie yra neteisingi, bet kad jie susiję ne su aspektais, kurie svarbus kelių eismo saugumui, o su kitais aspektais e, socialinė politika ir panašiai. E, kai kuriuos atmesiu dėl to, kad jie dupliuojasi, vėlgi e, kai kurie yra per išsamus Ir nu, žinoma, kai kurie pakeitimai tiesiog netitinka mano pozicijos. E, pakeitimai, kuriuos aš galiu pritarti, tai Vils, Kramer, Taylor. Pirmiausia, tai blogas matomumas iš dėl blogo matomumo. Dėl adjuk siūlo pasiekti, kad valstybės narės dalyvautų e, gyvendant Europos 2020 strategiją dėl e, kiekybės ir kuriant e, tarptautinės kelių eismo programas ir kad ne visa turėtų būti daroma Europos lygių, bet taip pat ir nacionalinių lygių. Kandien, jūsų pasiūlymai dėl mokymo, taip pat dėl padangų slėgio, dėl e, pagrindinio, e, dėl bazinių taisyklių nustatymo. Jūs taip pat siūlote e, greičiau įgyvendinti vairuotojo pažymėjimo direktyvą. Taip pat daugybė pasiūlymų buvo, kaip sumažinti aukų skaičių, žuvusių skaičių kelių eismo nelaimėse. E, jiems aš, žinoma, e, taip pat pritariu, ponas Taylor, jūs e, reikalaujate ES teisės akto, kuris draustų vairuoti apsvaigus nuo narkotinių medžiagų. Manau, kad alkoholis, narkotinės medžiagos, medikamentai, taip pat nuovargis yra neigiami e, tai yra dalykai, kurie neigiamai atsiliepia vairavimo kokybei ir kelių eismo saugumui. Kai, kurie, kai kurios pakeitimus aš turės, esu priverstas atmesti, kaip jau minėjau, kadangi jie dupliuojasi su kitais ar dėl teksto nuoseklumo. Europos parlamentas turėtų pateikti komisijai aišku tekstą Todėl prašyčiau balsuoti prieš kai kurios pasiūlymus. Sasytis? Ne, nesakė kažkaip. Tai Na, pavyzdžiui, pasiūlymas siūlant mažinti žuvusių vaikų e, skaičių ir manau, kad e, jis dupliuojasi jau su kitų pakeitimu. Taip pat e, dar viename pakeitime siūloma atsižvelgti į e, dviračių priemonių žuvusių skaičių kelių eismo įvykiuose. Manau, kad jis taip pat dupliuojasi. E, su kai kuriais negaliu sutikti, tai greičio ribotuvai e, lengvi furgonams. Vyko debatai, e, kurie parodė, kad tai nedaro poveikio kelių eismo saugumui dėl išorinių kaštų, dėl išorinių kaštų internalizavimo, kad į tai būtina atsižvelgti formuojant kelių eismo saugumo politiką. Ir todėl būčiau dėkingas į Telaracimto atitinkamą pakeitimą. Dėl krovininių automobilių, dėl profesionalių vairuotojų, e, kad jiems būtų e, taikomas griežtesnės taisyklės. E, nemanau, kad tai yra teisinga. Profesionalus vairuotojai ir e, neprofesionalus vairuotojai turėtų būti vertinami vienodai. Dar vienas pakeitimas, kuriame kalbama apie alkotesterio užraktą E, automobilyje. E, tai padėtų išvengti kelių eismo nelaimių. Aš tai siūliau kaip rehabilitacinę priemonę, tai yra tiems vairuotams, kurie jau yra padarę panašių e, nusižengimų ir pakeitime siūloma netaikyti tokios priemonės, mano, kad jinai netinkama. Uh, pakeitimas dėl mokymų ir dėl CO2 taršos, manau, kad tai nėra susiję su kelių eismo sauga. Dėl techninės priežiūros su šia tema susiję pakeitimai su motociklais, manau, kad čia yra tam tikras nesusipratimas. Aš siūliau taikyti periodinį stebėjimą taip pat ir motociklams, tačiau manau, kad transporto priemonės, kurios dalyvavo eismo įvykyje ir kurios buvo stipriai sugadintos, turėtų būti prieš registruojant e, tikrinamos. Falezanda pakeitimas, pakeitimas dėl atitvarų. E, tai dėje norėčiau iš jos išgirsti paaiškinimą, nelabai supratau pakeitimo esmę. E, dar buvo pasiūlymas e, lapkričio vieną iš dienų pašvesti e, kelių eismo nelaimių aukoms. Sinelova pakeitimas e, tai yra susijęs su mokymo e, asmenų iš įvairių profesijų. Tai taip pat norėčiau patikslinti šį pakeitimą, nes nelabai supratau jo esmės. Ogijas pakeitimas dėl saugumo siūloma montuoti tam tikrą įrangą iki 2023 metų. Tai reiškia, kad suvienodinti vairo e, vietą automobilį, tai reiškia, kad mes visi turėsime pristaginti prie jungtinės karalystės ar atvirkščiai. E, e, dar vienas pasiūlymas susijęs e, su pasive kelių sauga, pavyzdžiui, apšvietimu. Raginama komisija skirti daugiau dėmesio. Galbūt jūs galėtumėt paaiškinti, ką reiškia lankstus gatvių apšvietimas. Pono Simpson pakeitimas dėl atitvarų. At atitvarų, kurių viršutinė dalis turėtų būti minkšta ir tai padėtų išvengti sunkių e, motociklininkų sužeidimų. Na ir dar vienas punktas. Nemažai pakeitimų buvo pasiūlyta, kuriuos aš norėčiau apimti savo kompromiso pakeitime. Tai domenų apsauga, jų apdarojimas. Čia pateiksiu kompromisą dėl medicinos patikrinimo, taip pat dėl vairavimo saugumo, dėl vieningų bendros punktų sistemos, dėl alkotesterių užraktų, dėl išmaniųjų uh, E, transporto sistemų, e, stovėjimo aikštelių kroviniams automobiliams. Na, kai kurie atmetė, kai kurie pritarė e, tokiems pasiūlymams. Buvo siūloma imtis konkrečių priemonių, įsteigti eismo, kelių eismo saugumo e, tarnybą, koordinatorių. Ir e, naudotis e, sukauptomomis žiniomis, tęsti darbus. Ir e, šį darbą reikia koordinuoti su valstybėmis narėmis, žinoma, ir su komisija. Taip pat koordinuoti nacionalinius saugos planus, dirbti su, su visomis suinteresuotomis grupėmis, e, keistis gerąją patirtimį ir be to derinti atskiras, e, atskiras politikas ir e, <clears throat> darbo veiklos sritis. Kaip minėjau, dar šią savaitę kartu su savo padėjėju parengti e, vientisą tekstą, kurį pateiksiu komisijai. Ir tikiuosi, kad tekstas tikrai bus geras. Na, o dabar dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, Diterį. Ačiū vėlgi turiu labai ilgą norinčiųjų pasisakyti sąrašą, labai griežtai ribosiu jūsų pasisakymo laiką. Šešėlinių pranešėjų prašau kalbėti nelgiau kaip tris minutės, o kitų kalbėtojų prašau nelgiau nei dvi minutės, nes kitaip ne, neužteks laiko visiems. Taip pat noriu priminti jums, kad dabar vyksta antrasis keitimasis nuomonėmis ir turėtume sutelkti dėmesį į pakeitimus, o ne kartoti tai, kas jau pasakyta per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Pone Senelova. Ja tady přednesu několik poznámek jménem stínové zpravodajky naší. Ačiū. Aš pasisakysiu šešėlinės pranešės iš socialistų frakcijos vardu, ponios Fajon vardu. Noriu padėkoti pranešėjai už visą energiją, rengiant šį pranešinę. pranešimą. Žinoma, pateikta daugybė pakeitimų, bet tai tiesiog kad skleidžia, kad yra didžiulis susidomėjimas šio pranešimu. Tie pakeitimai nėra pageidavimų sąrašas, bet veikiau bandymai patobulinti tikrai gerą pranešėjo parengtą dokumentą mūsų šešėlinė pranešėja norėtų pageidautų kompromisu ir taip pat e, konsensuso įvairiausiais klausimais. Visų jų nevardinsiu, bet pasitelksiu dėmesį keletą iš jų. Visų pirma, Europos kelių saugumo koordinatorius. Tai prieštaringas klausimas. Mes palaikome šį siūlymą. O konsensuso reikėtų ieškoti svarstant e, kelių eismo taisyklių suvienodinimo klausimą ir informacijos e, informacijos mainus, apsikeitimą informaciją tarp valstybių narių. Tai yra kita sitis, kurioje reikia iškoti konsensuso. Toliau vairuotojo pažymėjimas. Uh, reikia daugiau lėšų ES skirti kelių, saugumui keliuose užtikrinti, parengti detalę avarijų keliuose analizę, sukaupti kokybiškus duomenų. Saugi infrastruktūra yra kitas tikslas ir taip pat priemonės, kurios neleistų vairuoti išgėrus alkoholio arba e, suvartojus narkotinių medžiagų. E, Tai yra svarbiausios mūsų šešėlinės pranešėjos prioritetinės rytis. Kalbant apie vairavimą išgirus, norėčiau kai ką pasakyti nuo savęs. Aš išvelgiu didelę problemą tame, kad egzistuoja Europos mastu leistinas alkoholio kiekis kraujyje. Kiek žinau, šešiose valstybėse galioja iš vis netoleruojamas alkoholio kiekis krauje ir manau, kad kažkas, kas yra daugiau nei tas lygis, yra jau pavojinga. Pone Grisbek. Ačiū, ponė pirmininkė, meli kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjau pranešėjai ponui Diterkoch, bei visiems pra, šešėliniams pranešėjams visai grupiai, kurie dirbo E, paskutinėmis savaitėmis tobulindami šį pranešimą ir už tai, kad peržiūrėjo 262 pakeitimus, kurie ats, kurių kiekis atskleidžia, kad, kolegos, kad kolegams šį temą rūpi, nes tai yra kasdienio <laughs> gyvenimo klausimas. Ir tai tikrai aktualu ir mūsų piliečiams tai tai netoks abstraktus klausimas kaip daugybė kitų, kuriuos svarstome. Taigi, kalbant, dabar vyksta pasikeitimas nuomonėmis ir aš pereisiu iš karto prie tų aspektų, dėl kurių, kaip ir visi, mes norėčiau kompromiso. O kalbant apie e, po, mano kolegų, pono Sterkso ir kitų pakeitimus, aš e, pristatysiu jų perdotą informaciją. E, Padėsiu nuo, nuo klausimo, kuris yra sudėtingiausias mano galva koordinatoriaus funkcijų klausimų. Tokios, tokio posto kūrimas, mano galva, yra nebūtinas. Galbūt tai naudinga, bet dažnai kalbame, kad Europos mastus sukūrėme struktūras, kurios, kurių paskirtis nėra aiški, bet tai ne vienintelė priežastis, kodėl aš taip manau. Manau, kad tas postas nieko nepasieks, nes mes galime tiesiog lengvai pasitelkdami turimą informaciją, pabandysiu su, su, pat parengti strategiją, kaip panaudoti esamas struktūras. Kitas dalykas. E, siekimas, noras E, harmonizuoti taisyklės kelių eismos taisyklės. Pavyzdžiui, aš esu iš regiono, kuris yra kryškelėje e, Luksemburgo, Belgijos, Saro, keturių kaiminių valstybių ir, pavyzdžiui, ne tik to regiono atžvilgių, bet aplamai, manau, labai svarbu, kad parengtume bendrą kai kurių dalykų apibrėžimą. Pavyzdžiui, E, nu, informacijos kampaniją apie keliuose tikančius pavojus nuo, nuo paties jauniausio amžiaus, taip pat e, tokio mokymo būtinybė, tokių mokymų būtinybė. Ar kalbame apie dviračių ar e, mopedų vairuotojus, Toliau kelių eismo taisyklių suderinimas Europoje, bei taip pat pasienio regione. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pateikta daugybė pakeitimų. Jie, kai kurie iš tų pakeitimų yra panašus, bet mums turime e, e pat, pasitelkti kompromiso paieškas bandymai apriboti, nes už, užkirsti galimybę vairuoti išgėrus tas e, alkotesterio įlengimas automobilėje. Kažkokia panaši priemonė jau egzistuoja sunkvežimų vairuotojams, reikėtų dar čia padirbėti. E, aš matau, kad, kad aš dar kai ką norėčiau pasakyti, bet turėsiu galimybę galbūt kitą dieną tą padaryti. Taylor, Dėkoju, ponas Taylor. Tris minutės. Ačiū pirmininkė. Greitis, alkoholis ir narkotikai. Labai pavojingas kokteilis ir didžiulis priešas e, saugai keliuose. Aš buvau truputėlį nustebęs, jeigu nebūtų buvę to paminėta. Ir šį rytą, kai dalyvavau Europos policijos tinklo posėdyje, girdėjau, kad e, dėl greičio viršijimo žūsta trečdalis visų žūstančių keliuose. Ir galima tik tai prašyti visų valstybių narių paremti iniciatyvą, kurią aš pateikiu 126 pakeitime. Aš prašau komisijos e, pada, padauginti 30 km mm, greičio zonų Europoje nesikartosiu, nekartosiu to, ko jau esu sakęs anksčiau, tik tai pridursiu, kad sauga keliuose turi būti vienas svarbiausių mūsų tikslų, reikia mokyti vaikus jau mokykloje apie saugų eismą, apie tai, kaip turi elgtis ir pestieji. Ir reikėtų stengtis, kaip galima efektyviau gyvendinti dabar egzistuojančius teisės aktus. Manau, kad turime siekti to pokyčio, kad pagrindinis e, mūsų dėmesys būtų steltas ne tik tai vai, automobilių vairuotojams, bet ir kito, kitų transporto priemonių profesionaliam vairavimui. E, ponas Koch minėjo, kad išorės kaštai, kurie yra patiriami dėl nelaimių keliuose, turėtų būti internalizuoti. Jis nemano, kad tai yra gera mintis, bet Aš manau, kad labai gaila, bet gyvenime dažnai pastebime e, tuos dalykus, kurie pareikalauja vis daugiau pinigų. Aš manau, kad reikėtų, kad negalima ignoruoti tų kaštų, kurie yra patiriami dėl nelaimių keliuose. Reikia tiesiog pasimokyti iš tos esamos situacijos. Ačiū, ponas Bradburn, tris minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš žiūrėjau visus siūlomus pakeitimus ir man tai tik dar labiau parodo, kodėl aš nemanau, kad e, sprendimas dėl nelaimių keliuose yra daugiau Europos. Daugumai pakeitimo aš esu linkęs pritarti ir tai yra tie pakeitimai, kur yra kalbama apie Europos kelių saugos koordinatorių. Uh, koordinatoriaus instituciją. Aišku, tai yra nauja biurokratinė našta, bet jos mums reikia. Ir manau, kad visi pritarėm tam, kad yra tam tikros probleminės rytis. Svarbiausia yra, kokį galime pasiūlyti sprendimą toms problemams. Ir aš visų pakeitimų čia tikrai neapžvelgsiu ir Ypač e, nekalbėsiu apie tos, kur yra pagėdama tokių nelabai visiškai nesvarbių dalykų, kaip kad suvienodinti vairavimą tam tikrą kelio pusę, kad visi važiuotų viena kelio pusė. Aš kalbėsiu apie kitus pakeitimus. Visi čia daug kalbėjome apie vairavimą iš gerus. Žinoma, tai yra problema, bet kaip ir praėjusioje diskusijoje sakiau, reikėtų kreipti dėmesį į tuos E, pakeitimus, kur yra siūlomos e, priemonės, kurios neleidžia net užvesti variklio, jei vairuotojas yra išgėręs. Ir dažnai, jeigu e, asmuo tampa nelaimės kelyje auka, draudimo įmonės ne, ne, ne tiek rimtai žiūri į kompensacijas joms priklausančias. Ir žinoma, aš nemanau, kad galima taip pat efektyviai, kaip išspręsti vairavimo išgėrus problemą, spręsti e, problemą vairavimo pavartojus narkotikų. E, reikia kitokio sprendimo čia ieškoti. Ir dalis pakeitimų, kaip sakiau, yra puikus pasiūlymai, geros mintis ir jiems reiktų pritarti bet e, tie pasiūlymai nebūtinai turi būti gyventinami e, iš Europos iniciatyvos, gali pačios valstybės narės imtis tokių iniciatyvų. Mokykloje galima dėkti saugaus eismo pamokas, jas pradėti. Nuo pirmųjų klasių vaikus reikia mokyti saugaus eismo. Ir tam visai nereikia sprendimų europinių lygių. Pačios valstybės narės turi, gali nuspręsti, kad vaikus nori to mokyti. Tad aš tikrai neužtęsiu čia diskusijų, nes žinau, kad laiko turime nedaug. Bet tik tai pasakysiu, kad iš esmės pagrindinė mintis yra teisinga, bet tos detalės, visos smulkmenos išreiškimas pakeitimuose ne visur yra teisingos. Ačiū. Wills, Pone Wills, trys minutės. Dėkoju ponui Kochui už E, šį pranešimą, iškelti tikslai yra labai ambicingi. E, ponas Kohas sustelkė labiau į morotizuotas transporto priemonės, o ne į e, infrastruktūrą. Norėčiau pritarti žaliųjų pasiūlymui dėl transporto perkelimo, dėl pakeitimams socialdemokratų pakeitimams kad daugiau dėmesio reikėtų skirti pažeidžiamoms visuomenės grupėms, būtent pėstiesiems ir dviratininkams. Mes pateikime prašymą dėl, kad daugiau būtų skirta lėšų kuriant dviratininkų infrastruktūras, taip pat dėl 16 pakeitimo, kad būtų sumažinta rizika keliuose ir SND pakeitimas kuriuos siekiama sumažinti 50 procentų žuvusiųjų skaičių. Taip pat siūlau reguliarų tyrimą, tai yra medicinį, reguliarų medicinimą patikrinimą, pirmiausia dėl e, e, matymo gebėjimo, 92 pakeitimas, tai jį vertinu kritiškai, aš pritariu žaliųjų pasiūlymui dėl greičio apribojimo miestuose iki 30 ir atitinkamai e, magistraliniuose keliuose. Mes taip pat E, siūloma sumažinti alkoholio e, kiekį kraujyje iki nulio. Taip pat esu už greičio apribojimą iki 120 furgonuose. Aš taip pat norėčiau, kad dėl blogo matomumo pakeitimas būtų priimtas. Na ir taip pat išsakau savo pritarimą e, kitiems frakcijų pasiūlytiems pakeitimams. Dėkoju. Kitų kalbėtojų paprašysiu kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Ponas Kramers pirmą. Also, Herr Koch, Sie haben nicht an alles. E, gerbiamas Kohai, jūs neatsižvelgėte į visus aspektus. 50 procentų kelių eismo nelaimių įvyksta vairuojant apsvaigus ir tai jūs netinkamai e, atsižvelgėte ir reikėtų panaikinti bet kokius limitus. Na ir pereitą savaitę Rostokiai vyko didžiulė eismų, e, eismo nelaimė kodėl Vokietija yra vienintelė valstybė ES, kurioje nėra e, greičio apribojimo. Ir jei būtų ten greičio apribojimas, toks kelių, kelių eismo įvykis nebūtų įvykęs. Na, kodėl mes neturime to apribojimo, šitai greičiausiai kalta automobilių pramonė. E, Tačiau jūs reikalaujate, kad kiekvienas dviratininkas e, vilkėtų e, ryškia lėmenė. Mes norime visuomenę paskatinti daugiau važiuoti dviračių, o jūs sakote, kad važiuoti dviračių tai pavojinga, kad būtina e, vilkėti lėmenę. Taigi, e, važiuojant trumpus atstumus vilkėti lėmenę bei šalmą iš tiesų yra papildomas nepatogumas. Ir e, reikėtų e, saugaus eismo politiką nukreipti ne tik į aukas, bet ir taip pat ir e, nelaimių sukėlėjus, būtent apriboti greitį. Aš suprantu, e, kad e, jūs atstovaujate čia lobistus, kurie gamina šias lemenes, bet netinkamai atstovaujate e, kelių saugumo politiką. Dėkuoju. <clears throat> Aš kalbėsiu trumpai, bet nu, nekartosiu, kas jau pasakyta, bet vieną smulkmeną norėčiau pakalbėti. Kalbate apie alkoholio ir narkotikų problemą, pritariu kolegų mintims, E, prarandamos, be abejo, turi, turi būti atimtos vairuotojo pažymėjimas. Aš kalbu kaip gydytojas, nes tai yra priklausomybė, lyga ir todėl reikia um, įrengti tokius raktus, užraktus, uh, kurie uh, galėtų konstatuoti, kad vairuotojas yra pavartojęs alkoholio ar narkotikų. Nes už paskui už viską juk moka visuomenė. Ir 25 procentai visų mirčių keliuose galėtų būti išvengti. Ir pavyzdžiui, lygiai taip pat, kai jeigu neužsisegate saugos diržo, e, pasigirsta signalas, panašiai reiktų E, pasirūpinti ir kad e, mašina reaguotų ir kai atsisėda girtas vairuotojas, kad tai vėliau nekainuotų visuomeniai. Dėkoju, pirmininkė, man tiek laiko nereikės. Norėčiau papildyti pranešė pirmiausia Norėčiau atkreipti dėmesį į apsaugos priemonės dviratininkams ir pažeidžiamoms grupėms. Šios priemonės yra labai svarbios. E, na, derinimo priemonės e, e, greičio ribojimo ir alkoholio vartojimo srityje yra tikrai reikalingos. Ir Europos koordinavimo tarnyba. E, šią idėją mes vertiname taip pat kritiškai. Na, o dėl lankščių apšvietimo sistemų, tai aš manau, kad čia, tu, kaip pavyzdys, buvo paimta Belgija. Norėčiau padėkoti už jūsų išsamų pranešimą. Reikėtų sutrumpinti jo tekstą, kad jisai būtų sklandus ir konkretus. Ačiū. Ačiū ponė Maisner, aš manau turiu atsiprašyti ponios Grisbek, nes aš jums daviau pusę minutės trumpiau kalbėti. Tiesiog netai pasižiūrėjau į laikrodį. Atsiprašau. Šiaip ar tai ponė Meisner labai gerai išsakė savo mintis, ponas Bakas. Dėkoju, pirmininkė. pritariu Koch nuomoniai šie pakeitimai dažnai yra susijęs su praktiniais ir techniniais aspektais, tai yra padangos, alkohol, alkotesterio užraktas. Žinoma, tai yra reikalinga, tačiau reikia pažvelgti į bendresnį Europos kontekstą E, būtent skatinti e, naudojamasi visuomeniniu transportu, tam pilnai pritariu. Dėl Europos koordinatoriaus tarnybos aš taip pat e, pritariu. Eičiau dar toliau, bet žinau, kad nerasiu pritarimo. Dėl tikslų, tikslai susiję su konkrečiomis programomis man atrodo svarbu pakeitimai susiję su mokymu. E, taip pat tarp valstybinės duomenų pasikeitimas, apie tai mes šiandien, kalbėsime dar šiandieną po pietų, dėl e, daugiau dėmesio skirti aukų mažinimui 35 pakeitimas e, įvesti e, specialią e, aukų paminėjimo dieną. Tai siūlė pasaulio sveikatos organizacija. Ši diena turėtų būti skirta prisiminti aukoms ir taip pat tiesiog patraukti visuomenės dėmesį į šią problemą. Todėl manau, kad tokia diena tikrai turėtų simbolinę reikšmę. Ačiū. <clears throat> Dėkuoju. E, norėčiau padėkoti ponui Koch už puikę, už puikų pranešimą ir tai nėra Tai, kad, kad siūloma daug pakeitimų yra iš tiesų normalu, ši tema mums visiems artima, ji artima kiekvienam piliečiui. Ir pranešėjų tikrai nebus lengva nustatyti, kurios pakeitimus reikia atmesti. Na, mano pakeitimas ne visai tiktų į šią temą. E, bet susijęs su statistika. E, reikėtų nustatyti, kokios yra kelių eismo nelaimių priežastis, e, ar nesilaikoma poilsio laikų. Dabar mes turime skaitmeninius tachografus ir yra galimybė, kad vairuotojai grįžtų namo, pailsėtų ir tada leistųsi į kelionę ir dėl to, kad vairuotojai netinkamai ilsisi, e, kenčia jų e, vairavimo e, kokybė ir kadangi jie vairuoja sunkius krovinius automobilius, <clears throat> sukelia tikrai sunkius kelių eismo įvykius. <clears throat> Daugelis reikalauja užtikrinti gerą infrastruktūrą nes būtent dėl infrastruktūros dažnai įvyksta kelių eismo nelaimės. Ir čia vėlgi reikėtų nustatyti būtent tas vietas, kur įvyksta daugiausiai kelių eismo įvykių ir ten gerinti infrastruktūrą. Anksčiau nebuvo e, greitkelių, buvo tik magistraliniai e, keliai. E, atsirado iš tiesų e, juodų taškų, kuri vyksta daug e, eismo nelaimių. Ir reikia imtis tikslinių priemonių, būtent sumažinti šių kelių eismo įvykių. Ponas, ponė Aisander. Aš noriu pasveikinti pono Kochą, nes jis vėl dar kartą parodė, kaip puikiai sugeba suorganizuoti ir organizuoti, pat pristatyti įvairias temas. Galbūt jis apie šią temą žino daugiau negu mes. Pono Koho pranešimą, žinoma, galima tobulinti, bet jis ir taip jau beveik tobulas. Ir dauguma pakeitimų yra tiesiog skirti tam, kad būtų iš esmės lengviau užtikrinti saugumą keliuose. Aš bent jau aš siekiu geresnės infrastruktūros savo pakeitimais. Bet nenoriu susitelti tik tai į technologinius aspektus. Mes turime žiūrėti dar ir plačiau. Turime peržiūrėti, kokia yra kelių ženklų sistema, kokios yra kitos infrastruktūros rytis, kad infrastruktūra taptų išmane. Tai tikrai labai pagerintų saugumo keliuose lygį. Šie metai yra puikus laikas peržiūrėti, kur yra mūsų silpniausios vietos kelių tinkle. Statistika mums rodo, kad yra tam tikros kelių atkarpos, kur problemų yra daugiausia. Ir būtent į jas turime susitelkti. Galėtume remtis anksčiau primtais pranešimais ir kelių eismas neturėtų tapti vis sudėtingesnė tema, bet taip yra. Ir kiekvienais metais, kai apie jį kalbame, vis labiau siekiame mažinti e, greičio, leistiną greitį ir taip pat alkoholio, leistiną lygį kraujyje. Jungtinė karalystė ir Vokietija labai aiškiai pabrėžia tai, kas svarbiausia ir turime pritarti toms priemonėms. Ačiū. Grazie, Presidente, oltre a ringraziare Koch per... Ačiū pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti ponui Kochui už jo nuveiktą darbą. Pateikta daugybė pasiūlymų ir manau, kad juos galima gerai panaudoti. Atsižvelgiant į baisę padėtį keliuose ir bendrai transporto sektoriuje. Norėčiau savo ruoštų atkreipti jūsų dėmesį į saug, saugias stovėjimo aikšteles palei greitkelius. Tai yra svarbu. Ir dėja kartais šio, šiomis dienomis užmirštame, kad tai yra svarbus dalykas. Taip pat reikia užtikrinti, kad tos aikštelės būtų įrengtos tokiose vietose, kur vairuotojų saugumas tikrai bus užtikrintas. Ir manau, kad tai yra savaime suprantama, ar tai turi būti planuojama, kuriant kelių infrastruktūrą, tai būtina numatyti saugias stovėjimo aikštelės. Pateikiau 129 pakeitimą ir 121, kur kalbama apie tai, kaip geriau. E, e, Įrengti taksi automobilius, kad galima būtų matyti vairuotoje. Ponas Higginsas. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai kalbėsiu trumpai. Aš vadinsiu keletą dalykų. Visų pirma, pritariu ponui Kohui dėl 10 ir 11 pakeitimų, nes nacionaliniai ir vietos keliai yra taip pat svarbus. Didžioji dalis avarijų įvyksta mažesniuose keliuose. E, vairavimas išgėrus yra mirties nuosprendis savo, tačiau tai yra, vis dėlto tai yra įprastas dalykas. Kelių ženklai, tai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas. 90 pakeitime kalbama apie regėjimą. Regėjimas yra labai svarbus, vertinant gebėjimą vairuoti. Ir čia trūks, pasigendu nuseklumo Europos Sąjungos mastu. Uh, Pavyzdžiui, rega turėtų būti tikrinama vienodai visose valstybėse. Belgijoje nėra regos mm, patikrinimo, jeigu prašote pažymė, vairuotojo pažymėjimo. Prancūzijoje yra Suomija, Airija yra pavyzdžiai, nes reikia pateikti specialisto pažymą, kur e, patvirtinama, kad jūsų regėjimas yra nepriekaištingas. Toliau, dar vienas dalykas, pirmininkė, tai, kas vadinama kitais pavojais kelyje. Tie e, tokie greičio lėtintojai, kurio rengiami ant kelio. Ir jeigu vairuoji motociklą, tai užvažiavęs ant tokio uh, greičio ribotuvo, ant, ant tokio greitį mažinančio įrenginio, tu gali žūti. Ir manau, kad dabartinė ir dabar galiotis kai kurie nuostatai 2003-aisiais tik tai bus keičiami, tai 2033-aisiais atsiras Europos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas. Aš pats norėčiau kai ką pasakyti, pratesamas pono Higginso mintis, norėčiau kai ką pasakyti. Ponas Kochas pateikė pakeitimų dėl atitvarų keliuose. Vienas, viena iš problemų yra štai kokias yra metaliniai, metalinės atitvaros yra taip vadina, tokie kitokie. Ir jie taip pat yra dar įrengti draugės su visokiais priedais, kurie iš jų kyšo. Ir jeigu motociklininkas važiuoja pro šalį, tai gali jį nužudyti. Kalbame apie metalinius. E, apie metalinius barjerus, atitvarus, ir jie nebūtinai uh, užtikrina, kad automobilis neišvažiuotų į priešingą juostą, nepervažiuotų į kitą pusę. To, tokią funkciją atlieka tiesiog paprasti tie metaliniai strypai, nes tie su visokiais priedais barjerai dažnai tampa motociklininkų mirties priežastimi. Būtent dėl to teikėme pakeitimą, kurį teikėme. Dar vienas dalykas, kurį norėjau aptarti. Aš išklausiau apie siūlymus taksi e, įrengti kitokius kitokius e, taksi. Žinau, vienas iš mano e, pažįstamų gentainių vairuoja tokį automobilį ir jisai teigia, kad taksi automobilis rengtas taip, kad ten galėtum kaip tik tai užmygti. Kaip kontroliuoti vairavimą išgėrus? Iš tikrųjų galioja griežtos draudimo uh, nuostatos ir taisyklės. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje iš dabar yra tokia problema. Daugybė žmonių vairuoja neturėti draudimo, nes jie negali sauliaisti įsigyti draudimo. Uh, tai neužkerta kelio jiems vairuoti. Jie tiesiog išvažiuoja į kelius neturėdami draudimo poliso. Taigi, manau, kad tai yra didelė problema. Ir mums iš tikrųjų reikia kad būtų užtikrinamas visų įstatymų reglamentuojančių, draudžiančių draudimą vairavimą išgerus įgyvendinimas. Ir dabar Ponas Paskorelį komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, saugus e, eismas keliuose yra ypač opi e, problema, nes Europos kom, Sąjungos kompetencijos yra labai sudėtingas klausimas, kai kurios kompetencijos numatytos valstybėms narėms. Nežiūrinti tai. E, piliečiai, tai yra labai aktuali piliečiams rytis ir jie turi kai kurių reikalavimų. Ir iš tikrųjų mes manome, kad reikalinga politika šioje srityje, kuri nenaitų kraštutinumus, neužtikrintų biurokratijos ir ta dvasia ir parengtas pono Kocho pranešimas, tačiau patikta daugybė, tikrai per daug pakeitimų ir tai taip pat atskleidžia, kad na, ši tema yra aktuali, kad Europos mastu atsakomybė yra svarbi, nes čia kalbame apie žmonių gyvenimus. Aš nekomentuosiu atskirų pakeitimų, bet kaip, aptarsiu kai, kuliuo, kai kuriuos, kad pristatyčiau aspektus, kurie mano galva yra svarbus. Visų pirma, siūlymas kurti eismo saugumo koordinatoriaus postą Europoje. Matau, kad tai neblogas pasiūlymas ir kad tai yra bent jau realistiškesnis pasiūlymas nei siūlymas kurti dar vieną agentūrą e, saugaus eismo agentūra. Tas koordinatorius neturėtų būti laikomas kažkokia papildoma biurokratinė e, struktūra, kažkokiu priedu, bet tai turėtų tapti saugumo keliuose ambasadoriumi. Tai būtų asmuo, kuris propaguotų saugų vairavimą. Taigi šį pasiūlymą galima būtų išnagrinėti su didelį susidomėjimą. Daug kalbame apie integruotą požiūrį, apie bendrą atsakomybę už saugumą keliuose, o kalbant apie tą bendrą atsakomybę, ne, čia turime kalbėti ir apie etinį matmenį. Tai yra nulinis. Uh, alkoholio kiekis kraujyje, toks reikalavimas galioja Skandinavijos valstybėse, taip pat Belgijoje ir neseniai paskelbtoje e, komisijos baltoje knygoje. To nereiktų maišyti su kiek, koky, kiekybiškai įvertinamais kriterijais, kaip sumažinti mirčių skaičių keliuose iki 2020 mes esame pasiryžę vykdyti šią, mm, šią akciją. Tai yra tiesiog tam tikra savoka, filos, filosofija, požiūris. Tiesiog negalima net priimti tokios minties, kad kažkas žūna keliuose dėl avarijos. Kita vertus, kad ta vizija būtų įtvirtinta, reikia kiekybiškai įvertinamų kriterijų. Tai yra 50 procentų sumažinti mirčių skaičių per atvenčius 10 metų. Uh, Ir kita vertus nerealu išsikelti vienodų tikslų visiems. Pavyzdžiui, kiek vaikų, kiek pėsčiųjų, kiek dviratininkų. Tai tiesiog sukuria papildomą biurokratiją, kažkokią tai, na, reikalingą, vesi, makabrišką buhalteriją. Bet tiesiog čia reikėtų stiprios politinės valios. Žinoma, kalbant apie tuos kiekybiškai vertinamus tikslus, reikia pasitelkti statistinius įrankius, kuriuos turime, kuriais galime naudotis. Švietimo ir mokymų srityje kalbame apie vairuotojo pažymėjimo išdavimo tvarką. Komisija rengėsi pradėti tyrimą ir aiškintis, kaip e, suderinti sistemas bet vienas iš komiteto narių išėjo, bet norėčiau pasakyti, kad Europos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas atsiras nuo 2013 sausio 19. Kontrolė ir sankcijos. Šiandien po pietų kalbėsite apie e, direktyvą šio klausimu. Toliau, infrastruktūra. Žinoma, reikia, kad infrastruktūra būtų pritaikyta naudotojams, vartotojams, tačiau nemanau, kad 27 valstybių mastu bandysime suderinti, suvienodinti kelio ženklus. Tai iš tikrųjų yra, turime šelgti ir regionų ypatimus, ir čia būtų tikrai pernelik platis rytis, tuo turi rūpintis vietos ir regionų valdžia. Galiausiai norėčiau uh, E, pateikti pasiūlymą, informuoti apie komisijos planus ir pateikti pasiūlymą, pagal kurį suvienodinami techniniai reikalavimai taikomi techniniam automobilių stoviui, bei taip pat tam tikri siūlymai dėl e, žmonių, kurie sužymi keliuose. Ačiū, ponia Koch, norite ką nors pridėti? Dėkoju. Žinoma, vieni sako, kad e, pranešimas e, neapima visų temų, kiti vėlgi priekaištauja, kad per išsamus. Taigi, dėl vienodo alkoholio kiekio krojo nustatymo visoje Europoje, manau, kad taip, tai reikėtų padaryti dėl koordinatoriaus e, tarnybos. E, E, manau, kad dauguma komitetų būtų už tokią tarnybą e, daugiau atsižvelgti į pažeidžiamų visuomenės grupių interesus. Taip, aš tam pritariu. Dėl alkotesterio užrakto čia reikėtų pasikonsultuoti su svariom suinteresuotom šalims. Na, dėl e, greičio reguliavimo Tai manau, kad e, jis ne visada naudoja, e, naudingas dėl rostokiai įvykusios nelaimės, čia buvo kita priežastis. Na, dėl lėmenių, tai neturiu aš jokio sustarimo su jų gamintojais. Dėl regos ir dėl medicinos patikrinimų, manau, kad čia reikėtų rasti protingą kompromisą. Uh, Taigi atsižvelgsiu jūsų pastabas, trauksiuosi savo kompromisus. Ačiū. Dėkui. Tikrai nemažai laik, e, darbo dar laukia su šešėliniais pranešėjais, bet esu tikras, kad sugebėsite parengti dokumentą, dėl kurio galėsime balsuoti. Transporto komitete. Kitas balsavimas yra numatytas gegužės mėnesį, o plenarnėje sesijoje birželio mėnesį. Prieš išleisdamas jūs visus pietų noriu pranešti, kad ponia Ajala Sanders, jos pranešimą pirmą svarstysime šiandieną po pietų trečią valandą. Taip pat rekomendacijų projektas dėl e, saugos keliuose. Į, šis dokumentas yra prieinamas visomis kalbomis. EPEITS e, interneto svetainėje. Jeigu norite, galite įrasti tenai. Dėkuoju visiems. Žinau, kad jūs raginau nuolatos kalbėti trumpai, bet tiesiog turėjome laikytis laiko apribojimų. Tikiuosi, kad man už tai atleisite. Ir pasimatysime su visais trečią valandą po pietų. Iki pasimatymo.